Ja, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, kolegos. Jau po 9.10 reikėtų pradėti aplinkos visuomenės sveikatos maisto saugos komiteto posėdį. Taigi pirmininko parnešimai. Tai pirmiausiai gardinė pranešimas, kuris numatytas rytoj 10 val. 18 punktas. Jį reikės atidėti rugsėjo 19. Pranešime visiems komiteto nariams. kad kad, kada mm, darbo atvarkė bus paruošta tos dienos posėdžio. Antras darbo atvarkės punktas. Kroatijos ir Lietuvos lankytojai atvyks trečiadienį, o Italijos lankytojai ar, ar atvykę yra? Ne, dar nėra atvykę. Vėliau su jais, vėliau juos pasveikinsim atvykusius. Mes išplatinome pranešimą apie EFSA apsilankimą E, tas pranešimas yra jūsų sektuvose ir norime pasveikinti naują narį mūsų komitete, pona Ulmerį, Toma Ulmerį. Jis yra EPP frakcijos narys, taigi sveikiname jūs paskirtą į mūsų komitetą, nors kol kas kolegos dar salėje nematau. Dar vienas naujas narys, pakaitinis narys, ponas Berek Banky iš Vengrijos. Jis tapo mūsų parlamento nariu nuo birželio pirmos dienos irgi sveikiname prisijungus prie mūsų komiteto. Tikimės, kad puikiai bendradarbiausime. Soneks pranešimas dėl skaluninių dujų. Dokumentus turite sektuvuose. Prašom pasiimti. Mes nedalinsime antrą kartą visų dokumentų, nes reikia taupyti išteklius. Trečias punktas mūsų darbo atvarkėje - variklinių transporto priemonių garso lygis. Pranešėjas ponas Ūski. Miroslavai, žodis tau. Já vám děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Ačiū pirmininkė kolegos. Norėčiau kalbėti kiek įmanoma aiškiau, todėl nusprendžiau kalbėti čekiškai. Tai neskubu pradėti, kad užsidėtumėte visi ausinės ir mane suprastumėte. Šito pranešimo tikslas yra pritaikyti komisijos e, dokumentą techniniams testavimo reikalavimams. Ir kągi mes bandome padaryti, tai būtent į garsą, užterštumą garsų žiūrėti kaip į bendrą problemą. Yra įvairių e, garso šaltinių ir, tai ir, ir, ir variklis, ir, ir, ir padangos, ir visa kita. Tai yra įvairialypis dalykas. E, pastovusius komitetas, politinės frakcijos skirtingai žiūri į garso klasifikavimą. Mes turime griežtas taisyklės dėl e, dujų išlakų, dėl CO2 išlakų ir atitinkamai jas reglamentuojame. Dabar mes iškėlėme užterštumo garsų klausimą. Manome, kad reikia irgi vykdyti poveikio ataskaitas, e, vertinimus, kurios turi daryti būtent komisija. 23 pakeitimas aš jį pateikiau ir siūlau klasifikuoti kelio dangas, kad galėtumėm atskirti tyles ir triukšmingas kelio dangas ir tai, iš, tam iš biudžeto nereikės skirti papildomai lėšų. Žiūrint iš sveikatos taško ar poveikio sveikatai taško, man sunku sutikti, kad hybridiniai automobiliai, elektroniniai automobiliai būtų e, traktuojami atskirai. Manau, kad taisyklės turėtų būti taikomos visiems bendrai. Dviejų ir trijų ratų e, automobiliams, transporto priemonėms yra taikomos irgi kitos taisyklės. Ir e, šį šie, šios transporto priemonės nėra įtrauktos į šitą dokumentą. E, mano nuomonė, motociklai turėtų būti um, atskirai reglamentuojami pagal atskirą teisės aktą. Kategorija N1 tai yra transporto priemonės, kurių yra tik tai kai kuriuose valstybėse narėse. Yra pakeitimų, kurie susijęs su tokiom transporto priemonėm. Tai yra automobiliai, kurių CC yra mažesnis negu 600. Tai pavyzdžiui, jam taikoma M1, tais, M1 taisyklė ir šį, šio teisės akto aprepti neturėtų jie įeiti, nes jie neskleidžia triukšmo. Taip pat pritariu pakeitimams, kuriuose kalbama apie smulkius gamintojus. kurių uh, gamybos apyvarta yra nedidelė. Manau, kad jiems neturėtų būti taikoma šita direktyva. SND frakcija prašo informacijos apie triukšmą, kad apie triukšmą būtų informuojama parduota transporto priemonė. Komisija remiasi įvairiais argumentais kad įrodytų, jog reikia e, e, atlikti techninius pakeitimus, nors aš nesuprantu, kaip variklio triukšmas ir su juo susiję dalykai, kaip, kaip galėtų parlamentas netarti žodžio dėl šito klausimo. Yra ir trečias priedas šiame dokumente, tai yra ribinės vertės pasisakau už ilgalaikį taikymo etapą. Žinau, kad ne visi pritarė, bet prit, norėčiau pasakyti, kad mes tol, kad mes kurdami įstatymus galvojame į priekį, kartais galvojame ir 20 metų į priekį ir nesuprantu, kodėl būtent kalbėdami transporto priemonių keliamą triukšmą turėtumėm galvoti trumpesnių laikotarpių. E, labai daug pakeitimų yra pateikta šiam priedui. Iš viso 146 pakeitimai yra pateikti. Galiu pasakyti tiek, jeigu norime kompromiso, mm, konsensusu pagrysto, reikės teikti dėlį dėmesį trečiam priedui. Tai bus būtent pati sudėtingiausia darybų dalis. Todėl siūlyčiau balsavimą perkelti į pirmą posėdį po vasaros pertraukos. Pirmiausiai todėl, kad taryba dar nepradėjo svarstyti šio dokumento ir taktinė prasme nesu tikras, ar mums reikėtų pareikšti parlamento poziciją per anksti, dar net nežinant, kokia bus tarybos pozicija. Tai yra tik tai mano rekomendacija, aš neprimetu tokio sprendimo, bet norėčiau sužinoti, ką šešėliniai pranešėjai apie tai galvoja. Taip pat norėčiau padėkoti Jums uždėmesi ir tikiuosi, kad mums pavyks sumažinti užterštumą triukšmu ir taip prisidėsime prie e, sveikatos Europos Sąjungoje. Dėkoju. Vėlgi atsidūrėme keistoje padėtyje. Taryba mus ragina dirbti greičiau, mes savo darbą baigėme. O spėkite, kas dar savo darbo nebaigė. Taryba. Tad jeigu taryba važiuoja kaip įprastinis traukinys, tai mes lekiame kaip TŽV ar talis traukinys ir padarome pažangą teisėkuros procese daug greičiau. Šį klausimą esame jau iškėlę atitinkamuose formuose. Kolega Tasareva. Tatareva. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, pradėsiu padėkodamas kolegai Oski už atliktą puikų darbą. Ir taip pat dėkoju už tai, kad atsižvelgė į daugelį mano pateiktų pakeitimų. Ir dabar parengėme tikrai labai nuseklų dokumentą. Nepaisant to, kad ši tema tikrai nėra lengva, nelabai daug čia yra politinių aspektų, tai daugiau techninis klausimas. Mano pakeitimai buvo skirti tam, kad mūsų pozicija taptų aiškesnė. Pabrėšiu keletą mano įvardintų punktų. Mes iš komisijos prašome laikytis integruoto požiūrio. Nenorėčiau, kad visos pastangos skirtos sumažinti transporto priemonių keliamą triukšmą būtų skirtos tik tai variklio keliamam triukšmui automobiliuose. Nes triukšmą gali kelti ne vien automobiliai, ne vien mašinos, bet ir kelių infrastruktūra ir patys žmonės. Ir tam nelabai daug dėmesio yra skiriama iš komisijos pusės. Todėl Prašydami laikytis tokio integruoto požiūrio, prašome komisijos pažvelgti į šį klausimą išsameu. Ir taip pat paskirti lėšų iš struktūros fondų tam, kad būtų parengtos gairės valstybėms narėms, kurios padėtų joms pagerinti e, situaciją keliuose ir kelių būklę, ypač tose miestuose, kur eismas yra labai intensyvus. pakeitimuose taip pat yra kalbama apie gairias dėl transporto priemonių klasifikavimo. Taip pat yra parengė, parengta lentelė skirta triukšmo mažinimui e, vertinant jį decibelais. Taip pat yra atskirai kalbama apie labai greitus automobilius, kurie yra gaminami nedideliais kiekiais. Komisija parengusi lentelę, bet tokie automobiliai ten buvo priskirti tai pačiai kategorijai kaip ir labiau paplitę automobiliai. Tačiau retesnės, retesni automobiliai sudaro tik 0,03 tai procento visų transporto priemonių ES rinkoje. Taigi tai yra gana specifiniai automobiliai ir norėtume, kad jie būtų uh, atskirti ir priskirti atskirai kategorijai. Nes tokie automobiliai tikrai labai stipriai skiriasi nuo kitų. Taip pat mano pakeitimuose yra ir labai techninių dalykų. Aš pritariu pranešėjui dėl to, kad, kad pavarų sankis turėtų būti ne 2 metrai per sekundę, bet 3 metrai per sekundę. Ir taip pat noriu pasakyti, kad pritariu e, numatomai matavimo e, procedūrai ir informacijos patikimo reikalavimui, kadangi e, tikrai manau, kad vartotojai rinkdamiesi transporto priemonę turi apie jį gauti visą įmanomą informaciją tam, kad galėtų padaryti pagrįstus pasirinkimus. Tačiau problemų kyla dėl siūlomo metodo. Mano nuomonė, reikėtų atlikti poveikio vertinimą skirtą ad hoc žymėjimo direktyvai. Ir galbūt apie tai reikėtų kalbėti ne mums, ne aplinkosaugos komitetui, bet imko. Tad manau, kad šis klausimas vertas dėmesio, bet reikėtų jos svarstymą šiek tiek nukelti. Man atrodo, kad jeigu jau dabar kalbėsime apie žymėjimą, tai nukentės nedidelių automobilių gamintojai. Pavyzdžiui, tokių automobilių, kurie kainuoja tarp 80 tūkstančių eurų naujai žymėjimo reikalavimai gali paveikti tokių automobilių kainą, o tai jau automatiškai atsilieptų vartotojams ir manau, kad tai būtų nelabai sažininga. Taip pat man kelia nerima tai, kad e, tokios taisyklės būtų pritaiko, e, būtų įvedamos gana drastiškai, netlikus poveikio vertinimo. Tai galėtų iškraipyti rinką taip pat e, galėtų veikti situacija dideliuose miestuose. Manau, kad visus šios aspektus reikėtų aptarti išsameu. Ir paskutinis mano pastebėjimas dėl CO2. Šiuo klausimu mes savo komitete daug kalbame. Ir technologijos tikrai pažengė į priekį labai žymiai, siekiant sumažinti triukšmo kiekį, taršos kiekį. Turime nepamiršti padarytos pažangos, bet aš norėčiau susitirkti ties vienu klausimu. Variklio dalys. Jeigu variklyje yra daugiau dalių, variklis tampa sunkesnis ir išskiria daugiau CO2. Tad turime ir to nepamiršti, kad spręsdami vieną problemą nesukeltume kitos. Aš labai džiaugiuosi pranešėjo atliktų darbų ir visiškai jį palaikau. Ir taip pat manau, kad reikėtų dėl šio klausimo balsuoti ne Liepos mėnesio rugsėjai. Dėkui. Mm, dabar socialistų vardu. Šelne pranešėja. Dėkuoju pirmininkė, ponės ir ponai. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras. Taip pat pritariu kolegai, kuris savo, kad reikia atsižvelgti ir kitus veiksnius, ne tik galvoti apie garsą, reikia galvoti ir apie kitus elementus, e, kurie prisideda prie garso, kaip pavyzdžiui variklis. Gal skamba ir kvailokai, tačiau triukšmas yra problema, kuri e, galbūt kartais e, sulaukia daugiau dėmesio negu kad e, reikia. Nepamirškime, kad tai susiję ne tik tai su e, automobilio įranga, bet ir su transporto srautų organizavimu ir kitais dalykais. Ši direktyva pirmiausia skirta transporto priemonėms ir jų keliamam triukšmui, o nesusijusi su e, kelio paviršiumi ar transporto organizavimu. Mes perėsim prie tų dalykų vėliau, kai svarstysime e, bendrą triukšmo direktyvą. E, laukiu tolesnių diskusijų bendresnių, mes turime šiaip turėti griežtesnius standartus ir aš pasisakyčiau 6 decibelus per 10 metų ir man tikrai nesvarbu, kokių reikės imtis žingsnių automobilių pramonė. Svarbiausia, kad būtų pasiektas tikslas. Mes turėtume galvoti, koks yra tikslas ir apie tai reikia kalbėti direktyvoje. Mes turėtume atvirai kalbėti apie tarpinius elementus. Nesuprantu, kodėl sportiniai automobiliai ar panašus automobiliai nepakliūva į direktyvos taikymos sritį, nes tie automobiliai yra tokie, kurie kelia daugiausiai triukšmo ir mes turėtume užsibriežti ambicingus tikslus, mažindami triukšmo lygį. Nežinau, ar sutinku su testavimo metodais, kurie siūlomi. Ir e, taip pat turiu klausimų dėl žymėjimo. Kolegos apie tai kalbėjo reikia, kad ženklinime atsispindėtų ne tik tai energijos išteklių suvartojimo kiekis, bet ir triukšmo e, lygis. E, dėl laiko siūloma dabar trečiame priedė peržiūrėti reikalavimus po trijų metų, manau, penkeri metai turėtų būti deramas laikotarpis, penkeri metai po direktyvos įsigaliojimo, tai suteiktų mums daugiau informacijos ir taip pat E, galėtume greičiau užsitikrinti rezultatą, jeigu e, laikytumėsi komisijos požiūrį. Šiaip e, manau, kad pasiūlymas yra geras, kaip kad pasiūlė net ir komisija, ir nereikėtų galbūt per daug jį keisti, kaitalioti, galbūt tik tai kai ką patikslinti ir leisti automobilių pramonė galvoti apie tikslus, ne tiek apie priemonės ir nenumatyti per nelik daug išimčių. Aš laukiu tolesnių diskusijų ir manau, kad mums pavyks e, sumažinti triukšmo lygį. Dar pasakysiu, jog elektriniai automobiliai taip pat e, yra prieštaringas dalykas, tiksliau jų klausimas, nes tai, kas siūloma, yra prie, netitinka to, ką darome dėl elektrinių automobilių. Ir kiek žinome, elektriniai automobiliai yra tylus, automobiliai turime pagalvoti, kaip e, juos įtrauksime. Dėkui, ponas Krameris. Ačiū, pirmininkė. Diskusijose dėl ponauskio pranešimą išgirdome tam tikrų argumentų ir nemanau vis tik tai, kad komisijos pasiūlymas yra geras. Nes siūloma minimali transporto priemonių klasifikacija, kuri netitinka dabartinės padėties ir komisija taip ir pažino. Ir mes turime dabar e, patikslinti tai, ko komisija deramai nepadarė, pavyzdžiui, klasifikavimo struktūrą, mes galėtume apie tai toliau kalbėti. E, reikia galvoti, kaip suderinti viską su apskritai transporto priemonių klasifikavimu. Yra įvairiausių požiūrių, aš norėčiau pakalbėti dėl vieno – Mes, mano nuomonė, turėtume įsigilinti į šitą dalyką kur kas labiau. Pakeitimai, kurie e, nu, apibrėžia ribinės vertės didesniems automobiliams arba sportiniams automobiliams siūlo 67 decibelus arba mažiau, bet tai neįmanoma, to neįmanoma pat pasiekti elektriniai automobiliai, kurie šiaip jau beveik nekelia triukšmo. E, išskiria 67 decibelus važiuodami 50 km greičiu. Nežinau, ar galima dar e, labiau geresnį rezultatą užsitikrinti. Nebūtų realu galvoti apie lygį žemiau 67 decibelų, nes nėra netechnių galimybių tą užtikrinti. Aš esu e, pasirengęs pritarti. Tiksliau, nepritarsiu jokiems pasiūlymams, kur kalbama apie e, triukšmo lygį mažesnį negu 67 decibelai per penkerius metus, nes tai yra neįmanoma pasiekti. E, Mes e, suprantame, kad e, labai gerai siekti ambicingų tikslų. Gali būti numatytos tam tikros išimtis, tačiau e, kai kurie, iš tikrųjų, kai kurių automobilių gaminama tiek nedaug, kad jie nedaro jokio skirtumo. Geriau pagalvokime apie ribinės vertės. Ir taip pat e, reikia kalbėti apie mm, ženklinimą, apie klasifikavimą, apie ženklinimą taip pat ir reikia galbūt siūsti signalą, kad e, bus numatytas ženklinimas, kuris suteiks informacijos e, žmonėms perkantiems automobilį. Pagal teisėkuros aktus e, dabar etiketėje ar žymose turi būti išdėstę informacija apie automobilio techninės galimybės. Jeigu parašysime, kad automobilis yra ypatingai e, tyl, tylus ir gali važinėti specialiuose zonose, kur ribojamas triukšmas, tai E, vis tik tai yra kitų dalykų, kurių negalėsime įrašyti. Siūlau palikti tik minimalius reikalavimus ir paaiškinsiu, kodėl. Nemanau, kad turime pakankamai informacijos apie šiuos dalykus. Manau, jog šis reglamentas nėra susijęs su aplinkosaugos dalykais. Tai yra saugos keliuose klausimas. Todėl e, Turime galvoti apie pasiūlymus e, ir prisiminti, kad savanoriški sprendimai nedarys jokios, e, neturės jokio poveikio. Komisija apie tai kalba ir taip pat reikia pagalvoti, kad e, poveikio vertinimas turi būti atliktas, kad viskas būtų padaryta deramai. Taip pat reikia išklausyti ir pramonės atstovų. Reikėtų atsižvelgti ir į pakeitimus, jeigu jie pagrysti e, gerais argumentais. Tačiau kuo aš nepasirengęs daryti? Šaudyti konfeti e, pakeitimus kaip, kaip konfeti ir paskui visus aptarinėti tos pakeitimus. Aš mielai išklausysiu prioritetų, argumentų Tačiau e, surenkti vakarėlį ir švaistytis tais e, pakeitimais kaip konfeti vargu ar bus e, naudinga. Kuo margesnis, tuo geresnis. Aš tikrai nepasirengęs dirbti taip ir manau, kad turėtų mes, turėtume daugiausia dėmesio skirti trečiajam priedui. Paskutinis pastebėjimas - balsavimo data. Manau labai svarbu, kad kalbant apie techninius teisės aktus turėtume pakankamai laiko įsigilinti. Manau, kad reikia pagalvoti, ar ne geriau balsuoti po vasaros atostogų. Dabar e, taryba atmetė kamolį į mūsų pusę ir e, mes turėtume šiek tiek palaukti. Ir mes e, turėtume tikrai e, palaukti vasaros atostogų, pasiekti gerą kompromisą. Ja, kiitoksia raportöörille. Pane Hasi, ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui už atliktą darbą mūsų komitete. Dauguma pranešėjo pakeitimų man yra priimtini, pavyzdžiui, informa... E, vartotojų informavimas. Bet negaliu pritarti kai kuriems pranešėjo numatytiems terminų pratesimams. Jau senai buvo nustatytos ribinės vertės variklinant transporto priemonėm ir visi žinome, kiek bėdų kelia garso lygis aplinkoje ir kokių sunkumų sukelia gyventojams. Triukšmo sumažinimas vienu decibelu kainuoja maždaug 0,5 procento automobilio vertės, O nauda sveikatos požiūriu, kai žmogus geriau miega, rečiau susirga, yra savaime suprantami. Vadinasi, ekonominė prasme 30 kartų geriau arba 30 kartų didesnę gražą gauname sveikatos prasme. Todėl tokia nuostata neturėtų būti e, suprantama kaip e, našta. Todėl nepritariu terminų pratesimui. Daugumų automobilių jau atitinka komisijos pasiūlytas ribinės vertes. Savo pakeitimais siekiu nustatyti ribinės vertes antros ir trečio, e, dviejų ir trijų ratų transporto priemonėms. Taip pat pritariu, kad būtų sumažintos ribinės vertės. Pritariu ir atskirai ribiniai vertėjai pagal 2020 strategiją. Kaip sakė kolegos, kalbame ne tik tai apie variklio e, garsą, skleidžiamą garsą, bet ir apie kelio dangą, apie padangų kokybę ir taip toliau. Reikia nepamiršti. kad neturėtumėm kad nepradėtume vieni, mėtyti vieni kitiems kamolio, kad neužsimerktumėm variklio, kad nekalbėtumėm, kad tik tai variklis e, kelia triukšmą, padangos ir kelio danga taip pat prie to prisideda. Reikėtų vengti manipuliavimo ir gudravimo. O tai reiškia, kad kai kai e, matuosime e, automobilių keliamą triukšmą, jie turi būti, jų turi būti uždėti pačios, pačios garsiausios padangos, nes kitaip bus iškreiptas tas matavimas. Kita kalbėtoja, ačiū. Transporto keliamas triukšmas yra svarbi problema mūsų visuomenėje. Ir mašinos, ir tramvajai kelia triukšmą ir dažnai triukšmas prisideda prie sveikatos problemų. Stresą sukelia labai didelis triukšmas, kuris gali trukti netgi neilgą laiką. Smegenys apdoroja triukšmą visus garsus net tada, kada mes miegame. Todėl kiekvienas papildomas decibelas prisideda prie streso padidėjimo ir gali nuo to net pakilti kraujospūdis. Svarbu tai, kad žmonės jaučia jaučia net mažiausią triukšmo sumažėjimą ir supranta taip, kaip naudinga E, dalyką savo sveikatai. Todėl labai svarbu sumažinti triukšmo lygį. Siūlymas sumažinti ribinės. Nesumažinti ribinių verčių yra neatsakingas sprendimas e, ir 20 e, pakeitimas irgi yra labai uh, ne, neatsakingas. Čia mane, pri, man primena reglamentas dėl CO2 išlakų iš transporto priemonių sumažinimo. Tada e, pramonė išsakė savo pageidavimus. Mes mes tada atsižvelgėme į nustatydami vertes, o dabar matome, kad e, gamintojai gali, galėtų laikytis ir griežesnių reikalavimų. 120 iki 2015 metų buvo numatyta ir nors progresas galėjo būti padarytas ir didesnis, todėl siūlyčiau neklausyti per daug pramoninkų reikalavimų nes mes jau ir taip e, dėlsėme priimti šitą dokumentą. E, dauguma mašinų jau dabar galėtų 70 e, decibelų iki 2015 metų pasiekti, o iki 17 metų 68 decibelus. Ir šitas antras žingsnis yra įmanomas pasiekti su naujaja technologija. Europos parlamentas turėtų labiau atsižvelgti į visuomenės poreikius. Todėl siūlau kuo greičiau priimti šitą dokumentą, kuo greičiau pradėti įgyvendinti e, komisijos pasiūlymą, pirmą žingsnį iki 13, antrą žingsnį iki 15 metų. Trečias žingsnis būtų iki 10-20 metų, jis yra būtinas. Ir ten didesnį dėmesį kreiptumėm sunkvežimės. Tik 3 procentai automobilių ES yra e, sunkvežimiai ir jie sudaro didžiąją dalį triukšmo, pusę, pusę keliamo triukšmo. Sakėte, kad kelio danga irgi turi įtakos keliamam triukšmui, bet paprasčiausias ir pigiausias būdas spręsti šią problemą yra būtent mažinti automobilių keliamą triukšmą. Čia kalbame apie reglamentą, kuris susijęs su transporto priemonėmis, o ne su keliais. Ačiū. Ponas Rosi. Dėkui, pirmininkė. Aš visiškai pritariu pranešėjui dėl ženklinimo taip pat ir dėl taisyklių dėgymo atidėliojimo. Manau, kad dabar nelaikas prašyti iš gamintojų laikytis naujų taisyklių, jiems ir taip šiuo metu yra sunku. Jų ir taip yra prašoma daryti nuolaidas ir aukas, ko gero, kai kurie gamintojai netgi turės užsidaryti, tad žmonės neteks darbo. Tad e, reikėtų įvertinti, kokiu rezultatu siekiam ir kokiamis priemonėmis. Bent jau Italijoje tai yra ypač aktualu dabar. Triukšmo lygiai labai aktualūs kai kuriuose industriniuose regionuose. Bet nei vienoje industrinėje vietovėje bus įmanoma sumažinti triukšmo lygį. Visa, Italijoje kiekvieną kartą, kai yra pradedamos statybos, yra numatoma galimybė nesilaikyti reikalaujamų normų. Tai koks, koks tikslas tuomet numatyti reikalavimus, jeigu kiekvienas sykį, kai turėtų būti jų laikomas, yra numatomos išlygos. Visiškai nereikalingos tokios nuostatos. Dėkoju. Taigi problema Dar septyni kolegos nori kalbėti. Pone Weisherber, gal galėtumėte man leisti pabaigti? Kaip sakiau, septyni kolegos nori kalbėti, bet taip pat Žilis, Žilio Pernio pranešimą turime aptarti. Aš nenorėčiau jūsų labai spausti, nes visi turėtumėte kalbėti po pusantros minutės, bet pasistengkite kalbėti kaip galima trumpiau. Pone Weisherber, jūs rengiate nuomonę vidaus rinkos komitete, tad prašau. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui Auskui. Imko komitete mes balsuosime šią savaitę dėl šio pranešimo ir tikrai daug darbo jį buvo įdėta, jau nekalbant apie trečiąjį priedą. Taip pat mes nagrinėjame uh, tai, kas yra aktualiausia vartotojams. Pasiekėme kompromisą tarp skirtingų šalių, tad mane nustebino jūsų pastangos nukelti balsavimą ar susilpninti tikslus. Mes iš visų jėgų stengiamės suspėti į numatytus laiko terminus, o jūs dabar norite juos nukelti. Dėl triukšmo lygio be abejo jį reikėtų mažinti siekiant gero poveikio visuomenės sveikatai. Ir reikėtų tai daryti numatant ilgalaikius tikslus. Komisija yra numačiusi du etapus - po penkių metų ir po penkerių metų, bet siekiant teisinio saugumo ir vartotojų interesų vardant, manau, kad reikėtų nusimatyti labai ambicingus ilgalaikius tikslus. Ir taip pat, kaip ir pomas, ponas Krameris, aš manau, kad komisijos pasiūlymas dėl klasifikavimo nėra tinkamas. Nepakankamai yra atskiriamos automobilių kategorijos ir komisijos pasiūlymai apskritai yra pasenę, kai kurių klasių, siūlomų klasių automobilių jau apskritai nebėra. Todėl aš manau, kad reikėtų nu, parengti naują klasifikavimo sistemą. Ta aš siūliau ir IMKO komitetui. Mes manome, kad kitoks klasifikavimas padėtų mums pasiekti geresnių, ambicingesnių ribinių verčių, negu kad siūlo komisija ir kartu išlikti realistais. Ponios Vils pastebėjimai dėl to, kad mes čia kalbame apie CO2 ir ką jis sakė apie lobistinę veiklą iš pramonės atstovų pusės. Aš labai greitai, bet aš manau, kad juk nenorime kelti trikdžių CO2 emisijų mažinimui ar automobilių saugumui. Dėkui, ponas Zeber. Dėkoju, pirmininkė. Mes visi sutinkame, kad visuomenės sveikatos užtikrinimas yra pagrindinis argumentas, pagrindžiantis tokį reglamentavimą. Tačiau tuo pačiu metu reikia holistinio požiūrio. Kolegos to prašo ir jie elgesi visiškai teisingai. Tam yra bent kelios nuosto, e, priežastis. Aš tiesą sakant nežinau, ar mums reikia būti tokiems ambicingiams, kaip kad ragina kai kurie kolegos. Aš manau, kad reikia svarbiausia spręsti triukšmo problemą ir jo poveikį visuomenės sveikatai. Mes visi žinome, kad kai automobiliai važiuoja dideliu greičiu, kelio danga yra labai svarbi, kalbant apie keliamą triukšmą. Ir mes žinome, kad ES kelio dangos kokybė įvairuoja. Taip pat visi kalba apie trečiąjį priedą, nes jis yra parengtas e, darant prielaidą e, dėl e, tobulų transporto sąlygų, o tokios tiesiog neegzistuoja ES. Dar kalbame apie griežtas taisyklės, kurios paveiks konkurencingumo sąlygas. Bet kalbėdami apie triukšmą reikia žvelgti visapusiškai, nes jį sudaro daug sudėtinių dalių. Ir kai jos visos susideda, stipriai paveikiama žmonių sveikata. Tad taip, mes kalbame apie variklių transporto priemonių keliamą triukšmą ir tą ir turime daryti, bet negalime pražiūrėti kitų su to susijusių aspektų, jeigu norime ambicingų tikslų. Karl Heinz Lorenz. Taigi vėl grįžtame prie mūsų mėgstamos temos automobilių. Noriu visiems komiteto kolegams e, priminti, kaip vyko diskusijos dėl CO2 išlakų. Visi pranašavo paskutinę teismo dieną, kalbėjo apie pasaulio pabaigą. Bet automobilių pramonė buvo jau pasirengusi ir sutinku su tuo, kas daug, e, su kolegams, kurie sako, kad klasifikacija jau pasenusi. Ponas Zėveris sakė, kad uh, E, nuo triukšmo žmonės susirga, pasižiūrėkite į mane, nesu koks nors nupiepėlis, bet ir aš kenčiu nuo triukšmo, visi kenčia nuo jo ir ekonomika taip pat. Mes turime labai rimtai tai pasižiūrėti ir manau, kad mintis e, matyti šią problemą platesnėme kontekste ir yra gera, dėl to remiu tokį požiūrį pirmininkę. Aš e, labai džiaugiuosi pono Tatarelos ir pranešėjo poziciją. Jeigu e, pamat, pasižiūrėkime, kad automobiliai, kurie tylesni, e, yra perkami labiau, dar turėtume galvoti apie tai, kaip padaryti kelius tylesnius, kaip išspręsti dangos problemas. Dabar uh, E, Martin Kellenen. E, turbūt nekalbėsime šiandien apie futbolą. Mes norime laimėti Europos čempionate. Taip. Dėkoju pranešėjai už puikų darbą. Labai techninis tai yra klausimas. Aš pats esu panašiais klausimais, sudėtingais techniniais dirbęs. Daug ką jau esame aptarę, taigi nekartosiu. Vienas labai paprastas pastebėjimas. Pritariu e, paties savo ūskio ir tatarelos pakeitimams e, dėl papildomos automobilių klasifikacijos specializuotiems e, automobiliams Pone Merkis, neteisi, mes nebandome, kad tiems automobiliams nebūtų taikomas pasiūlymas. Paprasčiausiai norime, kad būtų numatyta atskira klasifikacijos kategorija, atsižvelgiant į rinkos specifiką. Ir taip pat siekiant, kad gamintojai būtų pripažinti pasiūlyme. Dažnai tokius automobilius gamina mažos bendrovės MVI Ir e, tokioje, šioje srityje Europos gamintojai yra pasaulio lyderiai, nes jie e, tikrai užsima labai siaura, bet toli pažengusią specializaciją. Ta reikėtų pripažinti tokia specialia kategorija. Kalbame apie mažučių, labai mažus skaičius, 0,03 rink, procentai rinkoje. Taigi tikiuosi, kad bus mūsų, pritarta mūsų pakeitimams. Tikiuosi, per ilgai nekalbėjau, pirmininkė. Labai ačiū. Martinai. Martinai, tai yra pirmasis raundas. Nėra numatyta pratesimo. Žil Bernio, kitas kalbėtojas. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Vakar dirbau transporto komitete, ten buvo patvirtintas mano nuomonės e, projektas dėl e, šio reglamento susijusio su e, transporto priemonių triukšmo lygiu. Mm, aš su kitais kolegomis sutarėme dėl kompromiso, galvojame apie bendrą integruotą požiūrį E, kuris nustatytų minimalius reikalavimus elektrinėms, hybridiniams automobiliams. E, daugiausiai problemų e, kilo dėl ribinių verčių trečiajame priedė pasiūlymo. Aplinkos saugos komiteto kolegos apie tai taip pat kalba. Bet mums pavyko rasti kompromisą Aš pats su šešiliniu pranešėju iš EPP, ponu Kozak, e, susitarėme dėl to kompromiso, kuris leidžia mums rasti kur kas labiau subalansuotą kompromisą, e, negu kad e, atsispindėjo skirtingose pasiūlymuose. Kalbama, buvo pasiūlyta automatiškai perimti automobilių pramonės pasiūlymus, kai, kurie, kai kur, bet manau, kad tai galėtų sukelti problemų ilgalaikėje perspektyvoje pačiai automobilių pramoniai. Taigi mūsų kompromisas atspindi transporto komiteto daugumos nuomonę ir tai buvo patvirtinta vakar. Dėkuoju. Dabar pusantros minutės kolega, kolega Mandas. Manders. E, Dėkuoju, aš ką tik atėjau. Trumpai sureaguosiu tai, ką sakė kolegos. Mes su e, ponu Krameriu e, gal tu, siekėme tų pačių tikslų, bet skirtingais keliais. Prieš porą metų kolega Švabė buvo pranešęs dėl padangų triukšmo ir pramonė sakė, kad nesąmonė tas pasiūlymas reikia atidėti, bet galiausiai apsisprendėme dėl griežtų standartų įdėgymo, kad Europos pramonė taptų lyderę pasaulyje šioje srityje. Ir dabar manome, kad padėtis yra panaši. Noriu, kad Europos pramonė, konkrečiau Europos automobilių pramonė, užimtų lyderio vaidmenį pasaulyje, kad padėtume ekonomikai plėtotis. Manau, jog trys ketvirčiai transporto priemonių jau atitinka pirmuosius reikalavimus, dėl to siūlau atsisakyti to žingsnio, mums nebereikia jo, nes jau turime šį žingsnį, kaip ir su padangomis panašiai yra. Mes turime galvoti apie geresnius, tylesnius automobilius. Ir tai palengins mūsų konkurencinę kovą pasaulyje, jeigu tapsime lyderiai šioje sityje. Ačiū paskutinis kalbėtojas, ponas Vitorijo Prodi. Dėkuoju. Manau, kad E, triukšmo lygis priklauso nuo to, kaip naudojami automobiliai ir transporto priemonės. E, gyvenamosiose teritorijose reikėtų pirmiausiai įdėkti greičio apribojimą ir e, siekti, kad būtų laikomasi reikalavimų. Triukšmas apskritai susijęs su automobiliais ir su keliais, taigi turėtume pagalvoti apie E, tam tikrus barjerus, kurie e, riboja, atriboja triukšmą. O taip pat reikėtų galvoti, kaip apriboti e, motociklų skleidžiamą triukšmą, nes jie kur kas daugiau jo išskiria. Ir aš pradėčiau nuo to. Taip pat automobilių varikliai sukelia daug emisijų kai e, automobilis e, pradeda važiuoti užsidegus e, žaliai šviesoforo šviesai. Apie tai taip pat reikėtų galvoti. Dėkoju. Vitorijo Prodi. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai, bet nekalbėkite per daug ilgai, prašyčiau, ponas Jan. Ar komisija nenori kalbėti? Ačiū, ponas pirmininkė, keletas pastebėjimų. Pirmiausia, dėl e, integruoto požiūrio. E, tarybos pasiūlymas atitinka e, ir teisės aktą dėl padangų triukšmo, apie tai kalbėjo ponas Manders. Ir mes norime tikrai e, laikytis nuseklaus integruoto požio dėl triukšmo mažnymo. Prieš keletą savaičių komisijos o, o, pramonės atstovai valstybės narės susitiko e, grupėje 1521 ir mes kalbėjome apie triukšmo uh, problemą ir jūs dabar turite pasiūlymą, kuri yra papildas papildanti priemonė ataskaita parengta pagal 1521 ir buvo dirbama su 40 e, suinteresuotų šalių, skaitant valstybės narės ir pramonės atstovus jūs dabar matote pasiūlymą, kuris taip pat bus palydėtas kitų papildomų priemonių laikantis to integruoto požiūrio. Kitas dalykas, tekstas atspindi norą užsitikrinti kaip galima geresnę priemonę e, siekiant riboti automobilių skleidžiamą triukšmą praeitie. Mes žiūrėjome tik tai variklio e, parodymus, bet to nepakanka, nes negalėjome e, nustatyti tikrą triukšmo lygį, kuris kleičia transporto priemonės. Dabar atsirado nauja priemonė, kuri vertina bendrai e, transporto priemonės kleidžiamą triukšmą ir manome, kad ta priemonė bus kur kas e, patikimesnė realiai įvertinant triukšmo lygį. Taip, šis antrasis metodas yra naujas metodas, dėl to reikia pežėti ir 95 metais nustatytas e, ribinės vertės ir atsižvelgti į kiekvieną transporto priemonių kategoriją pagal specifiką, kaip suprantu, e, parlamentarai būtent e, atitinkamus pasiūlymus šią linkmę ir teikia ir mes ketiname juos atsižvelgti ir tikimės, kad rezultatas bus pozityvus. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksim žodį pranešėjų, kad apibendrintų ponę Auski. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Man e, šios diskusijos pasirodė labai įdomios ir išsamios. Noriu pasakyti keletą dalykų. Ponas Krameris sakė, kad taryba laukia Europos parlamento nuomonės, norėjo ją pirmą išgirsti. Būtent tai ir yra priežastis, kodėl turėtumėm sulėtinti darbo greitį, nes e, taryba imasi taktinių priemonių, kurios yra, su kuriuo negalima taikstytis. Ne taip teisė, kurio turi vykti Europos Sąjungoje. Mes negal, neturime taikstyti su spaudimu. Panas Kalaninas sakė į Ponios Markis klausimą. Nenoriu, kad sportiniai automobiliai būtų, e, kad jiems būtų netaikomas šis dokumentas, tik tai ten yra atskirai reglamentuojama. E, klausimai kyla dėl dviejų ir trijų ratų e, automobilių. Jiems jau yra atitinkamai teisės aktai. Motociklai mes, mes norime irgi reglamentuoti uh, Pavyzdžiui, JAV jau yra reglamentuojami motociklai. Pavyzdžiui, e, Harley Davidsonas jau šiais laikais turi atitikti atitinkamus standartus ir nustatytus reikalavimus. Džiaugiuosi dėl to, kad kolegos kalbėjo apie sunkvežimius, kad 3 procentai transporto priemonių sudaro pusę viso triukšmo. Tai tik tai e, patvirtina mano poziciją, kad eismo valdymas ir um, greičio ribojimas ir apribojimai e, važiuoti sunkvežimiams per miesto centrą. Tokios priemonės galėtų būti daug naudingesnės ir veiksmingesnės nei užkrauti e, automobilių pramonę dar didesniais reglamentavimais. Norėčiau priminti, kad prieš keletą metų e, kūrėme teisės aktą dėl CO2 išlaukų. Jį svarstydami mes automatiškai sudarėme sąlygas didesniam triukšmo lygiui. Todėl geriausias būdas sumažinti CO2 išlakas yra pagerinant e, variklio galę ir taip didėja triukšmo uh, dydis. Bet jeigu dabar mažinsime triukšmo lygį, vėl automatiškai kils CO2 išlakų lygis. Bet ne mes turėtumėm diskutuoti apie tai, kiek tai kainuos automobilių pramoniai. Nežinau, ar pastebėjote, automobilių pramonė šiuo metu E, išgyvena neipatingai e, sėkmingą laikotarpį. Pavyzdžiui, Britų jaguaras buvo perpirktas e, Indijos bendrovės, roveris kinų, nežinau, ar verta apie tai toliau kalbėti. Bet čia kalbame, pagrindinė tema yra sumažinti triukšmą visuomenės veikatos naudai. Pirmininkas, ačiū, dėkojame pranešėjai. automobilių pramonė turi sunkumų jau kurį laiką ir įvairių priežasčių e, tam yra, ne tik tai aplinkos saugos teisės aktai kelia jiems sunkumų. Šis klausimas jau iškeltas. Mes jį apsvar, apsvarstėme, kalbama apie sveikatą, apie kelių saugą. Reikia rasti kažkokį būdą, kaip apie tai kalbėti, nes čia kalbame ne tik tai apie e, automobilius, geležinkeliai taip pat turi didelę įtaką gyventojams. Oro uostai taip pat daro įtaką visuomenės veikatai ir ta, apie tai irgi yra dokumentų paruošta. E, Bet tikrai reikia kalbėti apie poveikį sveikatai, kuris kyla iš transporto priemonių keliamo triukšmo, bet tai jau pranešėjų darbas. Kaip pranešėjas sakė, komitete balsavimą atidėsime rugsėjo 19 dienai. Pažiūrėsime, kokią įtaką tai turės balsavimui plenarinėje sesijoje. Žinau, kad pranešėjas nori daugiau sušaukti posėdžių su šešėliniais pranešėjais, todėl turėsime būti lankstesni. Ačiū. Dabar ketvirtas punktas - didelės tarp valstybinio pabudžio grėsmės sveikatai. Pirmasis pasisakys pranešėjas Žilbarnių. Žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Uh, Mūsų pirmininkas Matijas Grot pasirašė E, laišką. E, tai vyko gegužės 11 dieną. Jame kalbama apie tarp valstybinės grėsmės sveikatai, kurios yra labai e, rimtos. Mes e, šiuo laišku, aš kaip pranešėjas kalbu ir manau, kad komiteto nariai taip pat laikosi panašaus požio. Mes norime, kad būtų e, įdėktos atitinkamos iš ankstyvą perspėjimų prevencinės e, sistemas iškilus grėsmė. Mes norime per, per pastarosius metus e, stebėsienos notifikavimo srityje ir pasiekti tam tikrų rezultatų ir mes norime, kad jais būtų pasinaudota. Aš taip pat e, Manau, kad e, pavyzdžiui, e, jonizuojanti e, spinduliuotė taip pat turėtų būti įrašyta į tą platesnį požiūrį. Praeitų metų kovo mėnesį vykusi brandolinė avarija Fukushimoje taip pat privertė mus mąstyti. Pirmininkas prašo komiteto narių tylos. Gal jūs leisite pranešėjui pristatyti savo klausimą tyloje. Kam nerūpi ši tema, išeikite iš salės ir kalbėkite už durų. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjui, kad jis pristatytų ramiai savo pranešimą. E, aš matau, kad kai kas labai atidžiai klausosi e, mano pasisakymo. Taigi, e, juridinė tarnyba Europos parlamento turi nustatyti, ar reikia pakeisti teisinį pakrintą, jeigu norime plėsti taikymo sritį egzistuojančių teisės aktų, įtraukiant brandolinius ar radiologinius elementus. E, teisės tarnyba pradžioje mums pasakė, kad nereikia keisti teisinio pagrindo, net jeigu ir mūsų, tai yra e, Envi komitetas, nori išplėsti apriepti taikant, ir taikant reikalavimus branduoliniams ir radiologiniams e, grėsmėms. Taigi, pirmininkė, gerbiami kolegos, aš prašau, kad būtų ir išpilis, išplėsta e, sprendimo apreptis, kad būtų tie du mano minėti elementai įtraukti. Tai turėtų tapti globalaus požio dalimis e, pagal e, komis, ir įrašyta į komisijos sprendimo pirmą A straipsnį. Šiandieną yra verčiami tekstai. Uh jūs e, gausite Liepos 10 e, tekstą, o e, pakeitimus galima pateikti iki Liepos 18 dienos mes turėtume balsuoti rugsėjo 18, o plenarinė sesija šių klausimų turėtų pareikšti savo nuomonę spalio mėnesį. Dėkoju. Kristoferiui. Šešėlis pranešėjas. Dėkui, aš perskaičiau teisės tarnybos pranešimą ir man kilo daug naujų klausimų, bet viskas man pasirodė logiška. Būtų įdomu išgirsti iš teisės tarnybos. Kartais jie pasako tai, ko raštų neįvardyje, tad gal jie galėtų pakomentuoti patys savo nuomonę. Dėkui. Pana Taylor. Ačiū. Aš perskaičiau teisinę nuomonę ir man jokių klausimų nekilo, bet būtų įdomu išklausyti tiesioginio teisės tarnybos pasisakymo. Ačiū. Bropens. Dėkui. Kalbant apie teisinius patarimus, noriu pasakyti štai ką. Mes labai džiaugiamės parengtą teisinę nuomonę, kur yra teigiama, kad nereikia keisti teisinio pagrindo, kai kalbame apie jonizuojančios spinduliuotės keliamą pavojų. Remiantis iki šiol gautą informaciją, buvo kilę nuogastavimų dėl to, kad jonizuojančioji spinduliuotė nebepatektų į teisinį pagrindą. Tad būtų įdomu tiksliai žinoti, ar į Euratomo sutartį įeina visas poveikis, kurį visuomenės sveikatai daro jonizuojančioji spinduliuotė atsižvelgiant į komisijos pasiūlymo tikslus, būtų logiška sveikatai keliamą grėsmę kylančią iš jonizuojančios spinduliuotės įtraukti į šį pasiūlymą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pranešėjas tą ir pasiūlė. Ačiū, EKR. Lyden Kobner. Atrodo, kad nėra kalbėtojo. Ponas Maštalka. Jo taip pat nėra. Ponas Bagahis. Ir jo nėra. Labai greitai čia mes sukamės. Ponas Kukovič. Pone. Ačiū labai. Be abejo, didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai atrodo tokios tolimos, kad mes apie jas tiek daug negirdime. Ir mūsų nėra dalyvaujančių tiek daug posėdėje, kiek reikėtų, bet tai rodo, koks menkas yra susidomėjimas šiais klausimais Europos Sąjungoje. O didelė, didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai juk gali paveikti žmonių sveikatą ir ekonomikai pakengti. Taigi, ką visa tai rodo? Ir ką visą tai reiškia nacionaliniai ekonomikai, taip pat visuomeniai. Tai reikėtų pabrėžti. Reikėtų taip pat remtis Kinijos patirtimi. kur buvo užfiksuotas kelių rūšių paukščių gripas, jo atvejai. Galime prisiminti ir 2008 metus, kai Slovenija pirmininkavo ES tarybai. Tuomet mes labai daug kalbėjome apie tai, ką daryti, jeigu tokia situacija vėl susiklostytų. Tad nereikėtų to pamiršti ir dabar. Pasirengimas yra labai svarbu. Manau, kad direktyv... tokie kryptimi turėtume eiti. Dėkuoju, pirmininkė. E, Pone Rivasi, aš norėčiau grįžti prie esmės. Tai yra labai svarbus klausimas ir norėčiau paminėti porą pavyzdžių, kurie rodo, kad reikia uh, E, atsižvelgti į svarbę informaciją. Pirmiausia, e, Fukushimos avarija, apie tai kalbėjo ponas Parnio, bet įvyko ir kita 2011 e, metais avarija. Tai, bu, tiksliau, incidentas tai yra radioaktyvus debesis, kuris keliavo virš Europos ir niekas nežino, iš kur jisai atsirado. Uh, Ir paskui išaiškėjo, kad tai, e, tas debesis atkeliavo iš Vengrijos, e, iš vienos, e, nuo vienos gamyklos, kuri gamino atitinkamas medžiagas, įskiriančias tokius, tokius elementus. Taigi reikia galvoti, kaip iš matuoti, reikia galvoti apie aktyvuotos anglies e, tam tikras kasetes, kurias būtų galima panaudoti atsiradus tokioms grėsmėms. Daug valstybių narių neturi tokių sistemų. Dar norėčiau paklausti, kai Kopono Parnijo, kuris pranešėjas, Švedija ir Vokietija, dvi šalis E, turi labai tikslę įrangą, kuri gali išmatuoti radioaktyvumo lygį, bet tai nesiema su informa visuomės informavimu. Manau, kad tokia informacija turi būti skelbiama ir reikia, kad tos šalis e, šią informaciją tikrai viešai skelbtų, nes mes nežinome, kokie egzistuoja radiacijos uh, E, lygmenys, pavyzdžiui, žmonės gyvenantis atitinka e, netoli tam tikrų, netoli tam tikrų e, instaliacijų ar tyrimo įrenginių, kokią, kokią jie gauna dozę radiacijos. Pana Rūt, ačiū. Aš irgi skaičiau teisės tarnybos pranešimą ir kaip visada jie puikiai padirbėjo. Uh, Tikrai nieko neigiamo nematau tame dokumente, bet norėčiau paprašyti teisinės tarnybos. Kaip kolegos žino, šių senai laikosi tos nuomonės, tai būtent, kad e, teisinė tarnyba turėtų nepamiršti, kad mes esam politinė institucija. Aš esu pati teisininkė ir labai džiaugiuosi, kai būna išaiškinama teisinė padėtis, bet reikia nepamiršti, kad mes siekime tam tikrų teisinių tikslų ir turime atsižvelgti į tai, kad jonizuojantis spinduliuotė irgi yra taptautinė grėsmė. Žinome, kad atitinkamasios sustarimuose apie tai jau kalbama, bet šitame dokumente irgi jinai turi būti paminėta. Yra įvairių grėsmių sveikatai dėl radioaktyvių atliekų, radiacijos ir taip toliau. Puikiai žinome, kad yra žmonių, kuriuos paveikė tokia spinduliuotė, kuri gal netgi mm, dėl jos mm, žuvo. Tiesa ta, kad Euroatomo susitarimas reglamentuoja jonizuojančią spinduliuotę, bet iš politinio požiūrio mes turime paminėti šitą grėsmę. Kaip parlamentas mes visada pasirinkdavom tas teisinės bazės, kurios mums atrodė politiškai e, pagrystos nebūtinai teisiškai, bet pirmiausiai politiškai. Aš suprantu, kad teisinė tarnyba galbūt nepritars, bet mes esame politinė institucija ir turime priimti politinius sprendimus, kokią teisinę bazę norime vadovautis o tada galime dėrėtis su komisija. Praeitie mums visą laiką sekdavosi dėrėtis su komisija, kaip žinote, Europos komisija gali pasakyti gerai, mes pritarsim antrai teisiniai baziai. Tegul šešėliniai pranešė ir pranešėjas kalba apie turinį ir diskutuoja, bet noriu perspėti, kad jeigu mūsų teisinė bazė kalbės apie ionizuojančios spinduliuotės ir brandolinio atliekų grėsmę. Tada reikia pasirinkti atitinkamą teisinę bazę ir nesileiskime atkalbami nuo tos teisinės bazės pasirinkimo. Teisinės tarnybos e, darbuotojai, tikiuosi, jūs pranešite tai savo kolegoms ir norėtumėm, kad visgi, kai prašome teisinės nuomonės, norime sužinoti tą teisinę padėtį, bet ir galimybės, kaip galim pasiekti savo politinio tikslo. Ponas Prodi, ačiū pirmininkė. Noriu grįžti prie to, ką sakė ponas Parnio. Dėl to, kaip svarbu įtraukti jonizuojančią spinduliuotę į šį dokumentą. Ta spinduliuotė veikia oro sąlygos. Ji keliauja per valstybių sienas, e, gali atvykti į Europą ir su įvežamom prekiam. Čia kalbame ir apie juodąją anglį. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie aplinkos atšilimą. Tai yra labai didelė grėsmė sveikatai, nes ją sudaro atitinkamos dalelės, kurios. kurios gali sukelti vėžį. Todėl labai svarbu tai atsižvelgti šiame dokumente. Pirmininkas, ačiū, kadangi teisinė tarnyba dalyvavo mūsų posėdėje, norėčiau duoti žodį ponui Rodrygės, kuris atstovavo šiai tarnybai. E, daug kas minėjo jūsų pranešimą. Ačiū pirmininkė. Mažai ką turiu pridėti prie to, kas buvo pateikta mūsų teisinėje nuomonėje. Išskyrus tai, kad buvo klausimas apie tai, ar, radi, ar, ar jonizuojančios spinduliuotės įtraukimas, ar jonizuojantis spinduliuotė turėtų būti įtraukta į šį dokumentą ar ne. Čia buvo pirmas klausimas, ir antras klausimas buvo toks, ar teisinė bazė reikėtų keisti tuo atveju ar ne. Tai buvo teisinis klausimas pateiktas teisiniai tarnybai ir teisinė tarnyba pateikė teisinę nuomonę. Teisinė nuomonė yra tokia, kad įsigilinus į pasiūlymo tikslą ir esmę, o tai yra mūsų pagrindinis darbo kelias įvertinant e, teisinį pagrindą, Taigi į tai atsižvelgus galima laikytis dabartinės e, visuomenės veikatos e, teisinės bazės pagal ES veikimo sutartį ir nėra e, jokio poreikio pakeisti 32 Eurotomo susitarimo straipsnį. Mūsų, mes savo nuomonėje padarėme išvadą, kad pagrindinis pasiūlymo, komisijos pasiūlymo tikslas yra kaip pirmajame straipsnėje aiškoma, aiškinama, e, užkirsti kelią didelėms ar valstybinio pobūdžio grėsmėms sveikata, sveikatai. Atsižvelgdami į šį tikslą ir į visą pasiūlymo esmę, padarėme išvadą, kad pagrindinis tikslas turi atitikti teisinę bazę tai, kad grė, faktas, kad grėsmę gali kelti ir jonizuojantį spinduliuotę, nebūtinai reiškia, kad reikia Eurotomo sustarimą įtraukti į teisinę bazę. Mes padarėme tokią išvadą remdamiesi Teisingumo teismo. E, Precedento teisė. Ir šiuo atveju pagrindinis tikslas yra kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai. Ir vien tas faktas, kad e, grėsmė gali kilti ir iš jonizuojančios spinduliuotės, dar nereiškia, kad Eurotomo susitarimą reikia įtraukti į teisinę bazę. Dar paskutinis e, punktas mes padarėme tokią išvadą, remdamiesi jūsų atsiųstų užklausimų. Ir pasižymėjau ponios Kotperent pastebėjimus, puikiai juos suprantu, bet, kaip sakiau, mūsų užduotis yra atsakyti į užklausą, užklausą konkrečiai atsakyti į teisinį klausimą. Dar praktinis dalykas. Jeigu jūsų komitetas nuspręs pateikti pakeitimą, kad būtų įtrauktas Eurotomo susitarimas kaip teisinė bazė, nors man atrodo, kad Eurotomo sutartis kaip teisinė bazė, bet man atrodo, kad taip nebus, nes pastebėjau iš tų diskusijų, kad visi pritarė, kad to nereikia. Taigi, manau, reikėtų viską palikti taip, kaip yra ir galima bus laikytis dabartinės teisinės bazės. Ačiū ir jeigu kils daugiau klausimų, mielai atsakysiu. Dėkui. Aš turiu du klausimus. Žvelgiu į 12 punktą jūsų teisinėje nuomonėje ir turiu du klausimus. Pirmasis, jeigu įtrauktume didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai arba radioaktyvumo keliamą grėsmę, ar jūs matote, kad, pasiū, manote, kad pasiūlyme šioms grėsmėms atitektų antrinis vaidmuo? Kitas klausimas yra praktinis ir teisinis. Jeigu neįtrauktume Eurotomos sutarties kaip antrinio teisinio pagrindo, bet vis tiek įtrauktume pačias didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai, įskaitant ionizuojančią spinduliuotę. Ar tada komisija, taryba ar kiti teisininkai mums galėtų pasakyti, kad taip elgtis negalima, nes šios grėsmės jau patenka į Eurotomo sutarties taikymos rytį? Pone poniau. Tai Labai įdomu buvo klausytis e, nuomonė ypač e, ponios Roperint pastebėjimo. Mes rengėme sprendimą dėl tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir aš jau kaip pranešėjas su komisija bendravau e, su atitinkamu generaliniu direktoratu, nes E, galvojame apie politiškai svarbų dalyką ir turime galvoti, kaip e, įtraukti į šį politinį sprendimą e, nuostatas dėl jonizuojančios spinduliuotės ar e, brandolinių grėsmių. Man sakoma buvo iš pradžių, kad taip nei, tai neįmanoma, nes e, apie tai kalbama e, Euratomo sutartyje, bet aš pats esu teisininkas. E, ne tik tai e, parlamento narys ir e, su mano labai mėgstamo komiteto pirmininko pagalba mes e, kreipėmės į teisės tarnybą, kad gautume teisininkų išvadą. Ir mano politinis tikslas pirminis yra įtraukti e, jonizuojančios spinduliuotės ar radioaktyvius elementus ir jeigu tai atsispindės e, Liepos 10 dienos e, pasiūlymuose, tai bus labai gerai ir tikrai labai dėkoju, nuoširdžiausiai dėkoju pirmininkui už tai, kad jisai siuntė tą laišką teisės tarnybai, gegužės mėnesį 11 gegužės. Mes e, tikiuosi priimsime sprendimą, kuris bus naudingas, kuris pagerins. E, E, mūsų veiksmus, kovojant su tarpvalstybinėmis e, grėsmėmis apskritai. Buvo paminėtas čia vienas pavyzdys, e, kai iškilo labai rimta tarpvalstybinė problema dėl to debesies, kuris atsirado e, Vengrijos teritorijoje. Tai yra sritis, kuri susijusi su mūsų piliečių sveikatos apsauga. Ponas Rodrygės. Ar jūs norėtumėte sureaguoti? Taip, dėkui. Labai trump į ponios Rot klausimus atsakysiu. Aš noriu pasakyti, kad įmanoma įtraukti nuostatas ar taisyklės skirtas radiologiniams nelaimėms. Mes tam esame skiria vieną pastraipą ir sakom, kad jeigu iškyla tokios grėsmės sveikatai iš radiologinių nelaimių, tuomet turėtų būti numatomos taisyklės, remiantis 87 metų dokumentu, pagal kurias yra būtina keistis informacija radiologinio, e, radiologinės katastrofos atveju. Bet mes manom, kad tik tai tokiu atveju, jeigu reikėtų uh, tai padaryti, mes numatom tokią galimybę numatyti naujas taisyklės, kurios pakeistų anksčiau numatytas taisyklės. Tai yra, kad būtų numatytos, e, numatytos e, prievolės keistis informacija tokios katastrofos atveju. Taip pat mes savo teisinėje nuostatoje rašėme dar vieną dalyką, tai yra 15 punktas, kur mes sakome, kad net jeigu taryba, kaip jūs teisingai sakėte, arba komisija pareikštų, kad reikia būtinai e, Eurotomą paversti teisiniu pagrindu, mes tada turėtume remtis Teisingumo teismo e, jurisdikcija. Ir mes dabar dar kol kas diskutuojame, ar tikrai reikia tokios kombinuotos teisinės bazės. Ir teigiame, kad teisinis pagrindas turėtų būti energetikos ryties dokumentai, bet ne Euratomo sutartis. Ir labai trumpai dar turiu pasakyti, kad reikėtų nepamiršti direktyvos numatančios informavimo prievolę energetikos projektų atveju kai yra kalbama apie investicijas, būtent dėl to, kiek reikia informuoti investuotojus energetikos srityje. Reglamente yra numatyta tokia prievolė. Tai reiškia, kad apie tai buvo kalbama čia parlamente, taip pat generalinis advokatas tam pritarė būtent tam, kad remiantis Europos, e, kad ES veikimo sutartis būtų pakankama. Ir mes dar laukiam Teisingumo teismo galutinio sprendimo. Tad labai trumpai mes žinome, kad jeigu įtrauksime naujas grėsmės kylančias radiologinių katastrofų atveju, reikės atšaukti dabar galiojančius 87 metų teisės aktus, kurie yra skirti būtent radiologiniams nelaimėms. Ir tekste, pasiūlymo tekste mes norėjome tą įvardinti. Būtent, kad visų pirma reikėtų kalbėti apie tai, kaip elgtis tarp valstybinio pobūdžio grėsmių atveju, kaip sukurti reagavimo mechanizmus. Ir taip pat mes dešimtame punkte paro, pateikėme vieną pavyzdį. Tai yra 2006 metų reglamentas, paremtas ES veikimo sutartimi, tai yra stabilumo instrumentas. Ir šiame reglamente yra jo struktūra yra tokia pati kaip dabartinio tikslas yra toks pat. Stabilumo priemonės tikslas yra toks pat kaip 2006 metų reglamento. Būtent, kad įvykus to, tokių nelaimių atveju yra numatomos stebėsenos, pasirengimo, planavimo priemonės. Todėl ši priemonė gali būti lyginama su dabar galiojančiu reglamentu. Todėl manau, kad Euratomo sutarties kaip teisinės bazės nereikia. O jeigu nuspręstume, kad reikėtų to, reikėtų remtis teismo sprendimu. Teismas turėtų nuspręsti, kad būtent Euratomas čia turėtų būti pagrindinė teisinė bazė kol kas nėra reikalaujama Eurotomo starties e, naudoti kaip teisinės bazės. Taip visą laiką teikdavo Teisingumo teismas, todėl mes ir priėmėme tokį sprendimą. Ja, vielen Dank. Äh, vielleicht sollten wir das in die Runde der Schatten. Labai ačiū. Šešėliniai pranešiai turės svarstyti toliau šį klausimą, o dabar visiems dėkoju už išsakytas nuomonės, už tai, kad buvo atsakyta į klausimus. Labai daug kas priklauso nuo to, kaip suformuoluotas klausimas. Klausimas gali turėti politinį atspalvį arba ne. Šešiliniams pranešėjams e, rūpi, kas politinė prasme yra įmanoma. Ir tai turėtų įkvėpti mūsų klausimus. Toks požiūris. Bet dėkoju už labai išsamą atsakymą ir dėku, suteiksiu žodį komisijai. Labas rytas, ačiū, kad suteikėte man žodį. E, šis pasiūlymas pagrįstas sutarties 168 straipsnių. Kalbama apie rimtas tarp valstybinio pabudžio grėsmės sveikatai, todėl komisija mano, kad svarbu išplėsti e, dabartinės teisės aktus dėl užkrečiamų lygų. Nuo 98 metų nieko nedaryta ir mes norime išplėsti egzistuojančius e, teisės aktus, įtraukti cheminius, radiologinius ar kitus e, grėsmių šaltinius. Mes septintame straipsnėje aiškiai sakome, kad sprendimas netaikomas rimtiems tarp valstybinio pobūdžio e, rimtoms grėsmėms susijusioms su jonizuojančią radijuotę, nes apie tai kalbama e, antros straipsnio šešiame. E, trečios dalies antrajame straipsnėje Euratomos sutartyje yra laikinos nuostatos e, dėl jonizuojančios spinduliuotės taip pat ir todėl komisijos pasiūlymo apriptis gana aiškiai, ji apima visas grėsmės tarp valstybinio pabudžio sveikatai, išskyrus grėsmės susijusias su jonizuojančia spinduliuotė. Apie kitas pasiūlymo dalis šiandien nebuvo kalbama. Kalbama apie e, pasirengimo planavimą, sustiprinimą šio planavimo taip pat numatomas bendras viešasis e, vakcinos nuo pandemijos e, pirkimas, kaip kad 2009 metais, prisiminkime, buvo. E, kiekviena šalis e, pirko vakcinas atskirai, sąlygos buvo skirtingos viešųjų pirkimų, o dabar siūlome bendrai tokias operacijas E, atlikti, taigi galvojame ne tik tai apie radiaciją, bet ir spinduliuotę, bet ir apie kitus elementus. Taip pat mes e, norime panaudoti dabartinę perspėjimo sistemą e, tarp valstybių narių informuoti apie grėsmės taip pat norime, kad būtų atliekamas bendras rizikos vertinimas, ir e, kad veiktų komitetas, kuris koordinuotų valstybių narių veiklą. Dar kitas dalykas, 12 straipsnis pasiūlyme, tai yra e, tam tikros saugumo tinklo sukūrimas, komisija deleguotojų aktų pagalba imtųsi priemonių, jeigu e, pavyzdžiui, valstybė narė negali sukontroliuoti tam tikros e, situacijos ypatingos, tai yra naujas dalykas, taip pat yra nuostatų dėl tarptautinio bendradarbiavimo, nes mūsų nuomonė grėsmės labai dažnai kyla ne Europos Sąjungoje, todėl mūsų nuomonė svarbi ši nuostata. Dėl konkretaus klausimo, apie kurį buvo daugiausia šiandien kalbama, Komisija labai norėtų pamatyti e, parlamento teisės tarnybos išvadą, kurio nors teisėkuros proceso metu, kad galėtume palaikyti dialogą su jumis šiuo klausimu, tačiau e, vėlesniuose susitikimuose mielai pakviesime mūsų kolegas, kurie užsima Euratomo klausimais ir jie galės konkrečiau aptarti atitinkamas priemonės. Ačiū. E, labai dėkoju nuoširdžiai komisijos atstovui. Žinau, kad e, jūs E, tarsi tarp dviejų ugnių esate ir žinau, kad taryba nėra labai patenkinta teisiniu pagrindu, kuris pasirinktas teisės aktui ir aš e, nežinau, ar mes e, prisijungsime, papildysime tarybos entuzijazmą savo sprendimais. Dabar Žilperniu. Pabaigti diskusiją labai greitai, pirmininkė. Kolegos, taip pat Europos komisija pasisakė galbūt keletas pastebėjimų dėl sprendimo konteksto. Tai yra politinis e, klausimas, kaip kolegė e, Rotberent e, sakė. Mes Galvodami apie šį mm, mm, sprendimą, galvojame apie tai, kokios buvo grėsmės mums iškilę per praeitus keletą metų. Pirmiausia, gripas H1N1, taip pat 2010 metų pelenų e, debesis, 2011 metais išplito kolibakterija. E. Ir E, matėme, kad e, apsaugos sistemos Europoje yra neveiksmingos, todėl buvo būtina pateikti pasiūlymą ir e, gruodžio 8 Europos komisija ir pateikė tą naująjį pasiūlymą pernai. Pasiūlymas komisijos sulaukė įvairiausių vertinimų. Mes E, toliau kalbėsime apie jį e, Liepos 10 dieną, nes yra daug dar dalykų, kurie kelia susirūpinimą. Mes e, galvojame apie rizikos vertinimo priemonės, jų stiprinimą, taip pat sanitarnės saugos komiteto vaidmenį. Taip pat kalbėsime apie tai, kaip kontroliuoti, pasirengti tokioms krizėms kur kas geriau. Ir yra nemažai pateikta e, nuostatų šiais klausimais, pasiūlymų šiais klausimais. Jūs pamatysite pranešimo projektą, jisai jums bus išplatintas vėliau ir manau, kad sprendimo apriepties išplėtimas leis atsižvelgti ir kitas grėsmės, apie kurias kalbėjo komisija. E, dar kartą paminėsiu jonizuojančią spinduliuotę ar radioaktyvą radioaktyv, e, taršą radioaktyvę e, mes e, matėme iš neseniai atliktų tyrimų, kad labai dažnai ES vėluoja reaguoti ir taip pat nėra veiksmingų vaistų. Tai yra labai jautrus klausimas ne tik visuomenėje, bet ir tarp mūsų, taip pat yra uh, daug klausimų dėl komitologijos nuostatų, dėl to, ką gali nuspręsti pati komisija. Ir mes taip pat norime, kad būtų priimtas tam tikros nuostatos dėl vaistų e, vartojimo, vaistų atsargų ir taip pat Mums reikia e, komunikacijos e, strategijos geresnės, reikia pastelti ekspertus. Matome, kad per pastarusius keletą metų buvo problemų, reikia pakeisti padėti naujojų sprendimų asmens duomenų apsaugą. Reikia geriau pati, e, geriau apibriežti Europos lygų kontrolės ir prevencijos centro veiklą. E, E, kalbėti apie e, geresnį bendradarbiavimą su pasaulinės sveikatos organizacija ir trečiosiomis šalimis, tai e, pat reikia kalbėti tiksliau apie bendras medikamentų pirkimo procedūras ir apie Europos komisijos ir Europos parlamento nuolatinį bendravimą, bendradarbiavimą šiuo, šiais klausimais, nes parlamentas E, turi suvaidinti savo vaidmenį, kur kas stipresnį negu dabar. E, dialogas yra būtinas, e, endžiant įvairias krizės, kurios gali kilti. Kadangi jūs man suteikėte žodį, pirminkė, noriu pasakyti, kad tikrai labai atsidavęs ir labai aistringai dirbsiu. E, šis tekstas yra labai svarbus 500 milijonų europiečių, jų ateičiai. E, turime nepamiršti, kokios egzistuoja grėsmės, krizės ir kas gali dar e, ištikti mus per ateinančius metus. Jau daug ką išgyvenome. Mes turime užtikrinti teisės aktų geriausią įmanomą apsaugą savo piliečiams. Ačiū. Dešimtą Liepos dar kartą svarstysime. 18 dieną, iki 18 dienos galima pateikti mm, pakeitimus. Komitete balsuosime rugsėjo 18, o plenarinėje sesijoje diskusijos ir balsavimas spalio mėnesį. Kitas klausimas mūsų darbo tvarkėje. Penktas ir šeštas klausimas jau svarstysime kartu. Tai yra bendrosios mokslinio tyrimų ir inovacijos programos Horizontas 2020 sukūrimas ir specialioji programa, kuria įgyvendinama programą Horizontas 2020. Taigi, penktas ir šeštas klausimai. Daug kas nori išeiti iš salės, todėl duosime keletą sekundžių tyliai išeiti, kad pranešėjas galėtų ramiai mums pristatyti savo atliktą darbą. Noriu priminti, kad Pramonės komitetas yra atsakingasis komitetas už šios dokumentus. Dabar perdodu žodį ponui Busoj. E, pirmininkė, ačiū. Aš irgi norėjau abu klausimus svarstyti kartu, nes jie labai susiję. Šitie pasiūlymai yra labai svarbus mokslinio tyrimų ir inovacijų, inovacijų e, ateičiai. Ir čia ir kitose komitetuose kalbame apie tai, kad reikia daugiau inovacijų, nes inovacijų trūkumas labai prisideda prie konkurencingumo sumažėjimo. Reikia. Mm, palaikyti mokslinius tyrimus ir sumažinti mm, atotrukį tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų. Uh, Taip mes geriau kovosime su pagrindiniais iššūkiais. Reikia supaprastinti procedūras mokslinio tyrimų ir inovacijų plėtrai, kad jose dalyvautų ir visuomenė, ir mm, smulkios ir vidutinės įmonės, ir mokslininkai ir taip toliau. Norėčiau padėkoti komisijai už didelį darbą, ruošiant šios pasiūlymus. Pasiūlymai yra labai išsamus ir jie eina tinkama kryptimi mano pateikti pakeitimai yra tik priedai ar, ar papildymai vieno ar kito aspekto, bet iš esmės šito pasiūlymo jie nekeičia. Noriu iškart pabrėžti, kad mano pasiūlymai yra susiję su sveikatos apsauga ir tyrimais jų e, srityje ir e, šiek tiek su aplinkosauga. Aš pats pateikiau pakeitimus E, bet esu atviras ir e, pakeitimams iš kitų kolegų dėl tyrimų sveikatos apsaugos rytyje. Mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti e, sveikatos apsaugą visą gyvenimą e, visiems piliečiams ir pereimas nuo, sveik, e, nuo gydimo prie prevencijos yra labai svarbus. Todėl manau, kad mes turime remti tyrimus, mokslinius tyrimus, kad geriau suvoktume lygų vystimasi, kad galėtume sukurti nuojas vakcinas, gydimo procedūras ir taip toliau. Džiaugiuosi, kad komisija labai didelę prioritetą e, teikia tyrimams, užkrečiamų lygų tyrimams. E, mūsų visuomenė sensta ir kuo toliau to šios problemos bus didesnės komisija pateikė įvairių chroninių e, lygų pavyzdžius, kaip diabetas, širdies lygos ir taip toliau ir yra spaudimas įtraukti kitas lygas į šį dokumentą. Vietoj, nau, vietoj to, kad įtrauktumėm naujas lyga, e, lygas, norėčiau pabrėžti, kad čia yra tik tai e, pavyzdžiai, tai nėra prioritetai, pagal kuriuos bus finansuojamos atitinkamos programos. Jeigu trauksime visas lygas, sąrašas bus be galo ilgas ir vis tiek negalutinis, todėl manau geriau likti, išlaikyti lankstumą. Dar vienas labai svarbus dalykas yra retos lygos ir vaistų nuo jų ieškojimas. Nors tos lygos yra retos, jomis serga apie 30 milijonų europiečių ir jie negauna gydimo vien dėl to, kad tose jų gyvenamose vietose nėra to gydimo, nėra galimybių. Čia ES pridėtų įneštų pridėtinės vertės, jeigu remtų mokslinius tyrimus. Mokslinius tyrimus medicinės srityje labai svarbu remti tam, kad mūsų medicina būtų e, sutelkta į konkretų asmenį pagal jo genetinę struktūrą. Taip mes taupysime lėšas, neleisdami lėšų E, neefektyviom terapijom. Kalbant apie užkrečiamas lygas, negalima pamiršti skurdo ir jos, susi, e, jos sąsajos su užkrečiamomis lygomis. Ir reikia bendradarbiauti, kovojant su tokiamis lygomis. Taip pat specialioje programoje pasiūliau įtraukti atskirą prioritetą dėl aplinkosaugos ir jos poveikio sveikatai. Nesvarbu, apie ką kalbame, svarbiausia yra susijęti mokslinius tyrimus, klinikinius tyrimus, inovacijas, kad moksliniai tyrimai taptų inovatyviais produktais ir iš to turėtų naudos visa visuomenė. Todėl tikiu, kad Horizontas 2020 turėtų, bū, turėtų remti mokslinius tyrimus. Tar, e, Interdisciplinariškumas yra kitas klausimas. Tarp e, skirtingų medicinos sektorių bendradarbiavimas prisidėtų prie e, geresnių mokslinio tyrimų rezultatų. kamieninės lastelės. Čia yra viena iš kontroversinių temų. Puikiai suprantu, apie tai, kalbama, kas kalbama etinė prasme. Ir Teisės aktai yra gan skirtingi, bet manau, kad reikia išaiškinti, aiškiau reglamentuoti šitas rytai. Kamienės lastelės gali turėti labai dėlios naudos lygonėms. E, tai pavyzdžiui, regeneracinės medicinos srityje ar gydant chroninės ligas. Todėl manau, kad labai svarbu nusiųsti teigiamą žinę E, žmogaus embriono kamieninių lastelių naudojimo alternatyvas ir, ir kitose kamieninių lastelių tyrimų sritise, net jeigu tos sritis dar turi būti moksliškai įrodytos. E, tokius mokslinius tyrimus reikėtų remti. Kalbant apie e, maisto produktų saugumą, aš pabrė, stengiausi, kad šitas klausimas būtų irgi įtrauktas į atskirą skritį. Yra pakeitimų susijusių su moksliniais tyrimais dėl mytybos, dėl atitinkamų receptų, kurie būtų susiję su sveika mytyba. Mano pakeitimai, pakeitimuose kalbama apie tai, kad būtų patobulinos šaldimo ir šildymo sistemos ir kad jos būtų susijėtos su atsinaujančiais energetikos šaltiniais. Taigi visų šitų e, siekių reikia siekti horizontas 2020 programa. Labai svarbu turėti atitinkamus indikatorius, pagal kuriuos vertinsime horizontas 2020 įgyvendinimą ir prioritetų siekimą. Pasiūliau papildomų rodiklių, kurie man atrodo daug mm, prasmingesni negu jau numatyti. Tai yra, kiek smulkių ir vidutinių įmonių gauna finansavimą, kiek darbo vietų yra sukūriama, kiek lėšų paskirima ir kiek tai prisideda prie BVP augimo. pateikiau pasiūlymų e, šioje srityje ir dar pateiksiu. Tikiu, kad reikia strateginės koordinacijos tarp mokslinių tyrimų, kurie yra finansuojami nacionaliniu ir ES lygmeniu, kad neduplikuotumėm finansavimo. Finansavimas ES lygmeniu turėtų būti e, skiriamas tiems projektams, kurie sukuria papildomos vertės ir kurie prisideda prie nacionalinės e, tyrimų, mokslinio tyrimų programos. Biudžetas vienas iš svarbiausių klausimų. Tikriausiai pastebėjote, kad aš nepateikiau pasiūlymų dėl komis, pakeitimų dėl komisijos pasiūlymų skaičiavimų, išskyrus 12 procentų e, finansavimo skiriamo e, mokslinio tyrimų e, tyrimams medicinos srityje pagal FP7 ir taip pat prašau didesnio finansavimo smulkios vidutinėms įmonėms. Norėčiau kad būtų e, skaičiai pakeičiami procentais pagal bendrą finansavimo. ITRE komitete yra svarstamas šitas dokumentas ir norima nekeisti finansavimo, nebent pasikeistų bendras finansavimas, MFF e, e, finansavimas, DFD finansavimas. Mes turime racionaliai numatyti finansavimą, jeigu norime ko nors pasiūlyti. Iš principo finansavimas, finansavimas yra tinkamas, nors galėtų būti ir ambicingesnis, jeigu mm, atsižvelgianti tai, kokia reikšmė yra, mm, kokia pritinė vertė yra mokslinio tyrimų finansavimo. Ačiū. Dėkoju. Labai išsamus pristatymas. O dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Prašyčiau šešėlinių pranešėjų apsiriboti trimis minutėmis. Tiek bus skiriama kiekvienam, nes mūsų laukia ir kiti darbo atverkės klausimai ir nesinorėtų, kad pritrūktume jiems laiko. Pone Gutieras Kurtinės. Muchas gracias, señor presidente. De todas maneras, yo creo que. Dėkoju, pirmininkė. Man atrodo, kad anksčiau mums buvo sakyta, kad galėsime kalbėti 15 minučių. Na, bet ką darysi? Aš taip pat priklausau ITRE komitetui ir Mano galva, čia yra keletas labai svarbių dalykų. Reikėtų visų pirma skirti dėmesio aplinkai ir sveikatai, bet taip pat reikėtų pažvelgti, kaip bus organizuojamas Horizontas 2020 programos įgyventinimas. Nes jį mums gali padėti tiek pagelbėti aplinkai, tiek prisidėti prie sveikatos gerinimo. Mes netgi parengėme keletą būdų, kaip struktūrinius fondus būtų galima panaudoti inovacijoms skatinti. Juk ekologiška ekonomika reiškia, kad technologijas reikia perkelti į įvairias rytis. Todėl reikia tam sudaryti sąlygas pagal mūsų pagrindinės programas. Ir tai reiškia, kad reikėtų visą tai sieti ir su aplinkosaugos ir sveikatos ryties tikslais. Viskas atsispindi ir pateiktose pakeitimuose. Taip pat reikėtų pritarti tam, kad būtų sukūriama atitinkama infrastruktūra. Bet e, infrastruktūra čia reiškia ne tik tai fizinius pajėgumus, bet ir pacientų informavimo tinklus, taip pat darbo grupės, Visi, visos šios savokos turi būti labai aiškiai apibrieštos, kad gal, būtų galima joms e, gauti lėšų iš struktūrinių fondų. Taip pat svarbus klausimas yra viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas. Nes e, tai yra vienas iš pirmųjų Europa 2020 strategijos tikslų. Šiuose klausimuose dalyvauja profesoriai, universiteto dėstytojai. Ir bendraja prasme, ir sistemiškai. Manau, kad reikia ne tik tai. Reikia interaktyviai vykdyti projektus per visus sektorius, apimti visus sektorius. Yra kalbama tik tai apie aplinkos pokytį, bet reikia kalbėti ir apie vandens išteklių valdymą ir taip toliau. Dar viena labai svarbi tema, kurios nėra šitoje programoje, tai būtent iš mokslinių tyrimų pereimas į švietimą. Kodėl? Būtent todėl, kad, pavyzdžiui, neurologinėje srityje, kuri yra susi... neurologinių mokslinių tyrimų srityje, kuri susijusi su pirmiausiai su sveikata, tai apie tai reikia mokyti. Pavyzdžiui, 17 metų vaikai jau galėtų mokytis apie genetiką. Negalima kalbėti jiems tik tai apie sen, e, senus mokslus. Reikia daryti pastangas, kad visus mokslinius tyrimus, inovacijas galėtume perkelti į e, švietimo sritį. Apie tai nekalbama. Sveikata. Paskutiniai du punktai ir pabaigsiu. Reikia kalbėti daugiau apie diagnozę nes tai yra prevencija. Ir vienas dalykas labai svarbus, kad remtume išmanesias terapijas ir asmeninę diagnozę, asmeninį gydimą klien, ligonis turi teisę žinoti, kokių rizikų turi jisai pagal savo prigimti, savo e, genetiką ir taip toliau. Ir tą vat, genetinę diagnostiką ją irgi reikėtų remti ir plėtoti. Ačiū. Dėkui. Toliau ponas Vitorija Prodi. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir pranešėjui už padarytą įžangą ir už visą atliktą darbą. iššūkiai kylantis pagal naująją mokslių tyrimų ir plėtros programą apima tiek mokslinės žinias, tiek e, gerosios praktikos centrus, tiek lyderystės skatinimą ir paramą įmonėms, atsiliepiant į visuomenės poreikius sveikatos, gerovės ir saugumo e, srityje tiek žmonėms, tiek aplinkai. Taip pat yra neiškumų ir nerimo kelia biudžetiniai klausimai ir kai pradėsime kalbėti apie biudžetą, tikrai mūsų laukia intensyvios dėrybos. Maisto sauga ir sveikata dar vienas iš pagrindinių temų, bet be jų manau, kad nereikėtų nuvertinti ir aplinkosaugos. Reikėtų ieškoti tvaraus išteklių panaudojimo galimybių. Taip pat reikėtų ieškoti būdų skleisti naujausias žinias Europos mokslinių tyrimų komitetas galėtų prie to prisidėti, skleisdamas mokslinės žinias visose valstybėse narėse ir tokiu būdu mažinti atotrukį tarp labiausiai pažengusių mokslinių centrų ir šiek tiek atsiliekančiųjų. Tam reikėtų teisingai paskirstyti žmogiškosius išteklius. Nereikėtų e, vis daugiau lėšų skirti jau dabar e, labai seniai dirbantiems asmenims, bet skatinti ir jaunus specialistus. Marie Curie e, stipendijos yra puikus šaltinis mokslininkų judumui užtikrinti Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Mes pateiksime pakeitimų dėl to, kad reikėtų geriau taikyti mokslinius tyrimus aplinkosaugos srityje, ypač dirbožėmio tyrimuose. Taip pat reikėtų nepamiršti genom, genetikos, erdvės tyrimų ir kiekvienam pacientui pritaikyto gydimo. Yra dar kai kas, kas mano galva yra labai svarbu. Tai yra kultūrinio paveldo saugojimas. Atrodo, kad dabar tai nėra prioritetas. Išskyrus mano valstybę, kuri jau dabar stipriai nukentėjo nuo stichinių nelaimių, žemės drebėjimų. Mes juk visi siekiame bendro gėrio ir todėl moksliniai tyrimai turėtų būti skirti ne tik tai padėti verslui, jie turėtų skatinti visuomenės evoliuciją ir pažangą. Nereikėtų vien tik tai patentuoti mokslinių išradimų, neužtikrinant, kad jie bus panaudojami visuomenės labui. Nes jeigu tik tai skatinsime vartojimą, tai maty, galime pažiūrėti, kur tai nuves. Ir dabartinė krizė atsirado dėl pernelyg plataus vartojimo. Moksliniai tyrimai dabar turi būti naujoviškesni ir jų tikslai turi būti naujoviškesni. Taip pat reikėtų nepamiršti senėjančios visuomenės ir ieškoti būdų gydyti tokias lygas kaip Alzheimerio lyga. Labai ačiū Vitorijai Prodi. Norėčiau dabar pasveikinti svečią, kuris atvyko pas mus. Tai yra Kipro aplinkosaugos ministras, kuris toj jau labai greitai taps prezidentu. Labai e, džiaugiamės, kad atvykote pas mus. Sveikiname. Ir mielai su jumis dirbsime. Atsiprašau, e, kai, kai jūsų šalis pirmininkaus ministrų tarybai, kai jūs tapsite ministrų tarybos prezidentu, pirmininku. E, pone Evans, ačiū pirmininkė, dėkoju už e, tokį pristatymą klausimą išsamų. E, Labai gerai, kad bus galima suderinti mokslinius tyrimus, inovacijas, tai atvers naujas galimybės ir užtikrins tvaresnį augimą, konkurencingesnę ekonomiką. Manau, labai svarbu naudoti finansavimą pagal e, klausimus rytis, kurios priklauso mūsų e, komiteto kompetencijai, pavyzdžiui, klimato kaita, pasiekmių švelnimas, maisto sauga, e, sveikatos apsauga ir kiti klausimai. Ir reikia taip pat siekti, kad toliau būtų mažinamos CO2 išlakos. Reikia e, mums galvoti apie tokius dalykus šiais tiek kaip trumpesnė maisto grandinė ar panašiai. E, praktiniai dalykai gali labai daug ką pakeisti. Taip pat numatoma projektai, e, į kuriuos gali įsitraukti mažesnės, galės įsitraukti mažesnės bendrovės bus lengviau gauti finansavimą mažesnėms bendrovėms. Uh, E, bet tam reikia supaprastinti reikalavimus. 50 procentų e, reikalavimo tikslas yra labai labai svarbus. Taip pat nepamirškime, kad ir ūkininkus reikia įtraukti į šį tikslą. Kitas e, svarbus klausimas, kuris jau taip pat buvo paminėtas, sudernimas programos Horizontas 2020 ir struktūrinių fondų nes tik tokiu būdu galėsime užtikrinti mokslinio tyrimų, inovacijų pramonės e, konkurencingumą, reikia skatinti bendradarbiavimą tarp jų ir taip pat tarptautinę veiklą. Labai džiaugiuosi, kad į nuomonę įtraukti reprodukcinės sveikatos dalykai ir vaisingumo klausimai. Aš šiuo klausimu pati užsikrėsiu užsėmiau, užsėmiau daugybę metų ir reikia, kad šie dalykai būtų gerai suvokiami. Pavyzdžiui, vaisingumo e, poveikis veikatai ir e, platesnis poveikis. Kyla taip pat ir e, tam tikrų klausimų, ar horizonto 2020 lėšos bus skirtos ITER projektui finansuoti. Ir kaip užsitikrinti kur kas e, geresnius rezultatus e, mažų e, CO2 išlakų ir taupio, taupioje ekonomikoje. Dabar ponia Rosbach, po to Julie Görling. Ačiū pirminkė šešėlinė pranešė negalėjo atvykti, vėliau atvyks ir trumpai pasisakysiu dėl šio ir kito pranešimo. Pone Giolin, kurios nėra vis tik tai, e, pasakė, kad ji yra patenkinta iš principo komisijos pasiūlymų ir mano, kad e, žengiama teisinga kryptimi, lyginant su ankstesnė praktika, tačiau yra klausimų, kuriuos reikėtų dar patikslinti. Pirmiausia, pusiausvyrą tarp rizikos valdymo ir geriausių rezultatų, taip pat numatant daugiau galimybių MBI dalyvauti įvairioje veikloje. Šie abu klausimai lyg ir neblogai sprendžiami, tačiau dar reikėtų daugiau e, ką padaryti, kad Europa taptų tikra inovacijų lyderė. Tai tiek. Dėkui, pirminkė. Dabar Fransos Grostet. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad kalbame apie labai svarbų klausimą. Mūsų komitetas turėtų, mano nuomonė, akcentuoti sveikatą pirmiausiai. Krizės, kurią išgyvename labai rimtos krizės laikotarpiu, yra taupomas biudžetas, e, taup, taikomos išlaidos ir sveikatos sritis labai nukenčia. Dėl to mes turime pabrėžti, kad mums sveikatos apsauga šioje pagrindų programoje yra e, prioritetas. Tai yra ne tik tai susijęs su žmonių gerbovu, bet ir su augimu ekonomikos. E, šiandien po pietų dar kalbėsime apie sveikatos apsaugos programas pritariu e, dėl to, kas buvo pasakyta dėl MVI, jų dalyvavimo įvairioje veikloje. Joms buvo labai sunku praeitįje e, prisijungti prie veiklos atitinkamos dėl sudėtingų procedūrų. Veiksmingumas yra labai svarbus dalykas, taip pat e, prevencija, sveikatos apsaugos sityje, vakcinavimas, moksliniai tyrimai, tyrimai um, E, vaistų e, sityje, farmakologiniai tyrimai, biotehnologijos ir naujosios technologijos medicinos srityje. E, aš pritariu pasiūlymams, nesiplėsiu, pranešėjas kalbėjo apie retas lygas, taip pat pritariu jo mintiems. Mes turime užtikrinti, kad mokslinio tyrimų laboratorijos išliktų ES teritorijoje Deja, kriziai tęsiantis, gali, joms gali būti pasirodyti patraukliau iš persikelti kitur. Reikia taip pat įsakyti dabartinės inercijos inovacijų srityje. Mes turėtume daugiau galvoti apie medicinos sritį, kadangi čia inovacijoms yra tikrai didžiulė ateitis. Tuo įbaigsiu, dar pasakysiu, kad reikia skatinti mokslinius tyrimus ir e, taip pat padidinti galimybę naudotis mokslinių tyrimų rezultatais. Ponas Simons. Ponas Rossi. Dėkuoju pranešėjui už atliktą darbą. Taip, MVI reikia daugiau lėšų, reikia ir pramoniniams lyderiams ir pramoniai daugiau dėmesio. MVI 100 milijonų eurų per metus tikrai nedidelė suma, per maža bet reikia remti šias įmonės ir taip pat kalbu apie sveikatos apsaugą, kitą svarbę sritį, reikia prevencijai daug e, dėmesio skirti, pavyzdžiui, genomikos dalykai, e, daugą jau galima nustatyti prieš žmogui susirgant, už tai e, paskui būtų galima užkirsti kelią ir lygoms, tai svarbu visuomenės uh, sveikatą gerinant, e, reikia galvoti, kaip mažinti administracinės e, išlaidas, sąnaudas. E, pasiūlymai yra pateikti palankus šios ryties. Dėl kamienių lasdelių pranešėjas labai atsargiai į šį klausimą žiūri ir aš sutinku su juo, nes kyla etninių, atsiprašau, etinių dalykų, uh, E, žmonės e, turi e, galvoti, kokiu priemoniu imtis. Pavyzdžiui, virkštelių turėtų būti daugiau išsaugoma, nes dabar jų panaudojamas tik tai vienas procentas. Ir pranešėjas šios klausimus labai gerai sprendžia. Ir e, jis kalba apie priemonės, kurios bus labai svarbios Europos Sąjungai ateityje. Dėkuoju. E, pane Šelemiuzė. Trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis labai teisingai akcentuoja chroniškų lygų prevencijos būtinybę naujoje programoje ir nuomonėje reikia kalbėti apie mokslinius tyrimus ir poveikį, kurį daro uh, hormonė sistema išderinantis elementai, uh, kokią žalą tai daro žmonėms ir aplinkai. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais également donner, euh, disons, une, un éclairage sur cette proposition. Ponas Košė, dėkoju. E, pirmininkė, ačiū, kad buvo paaiškinta e, komisijos pasiūlymas. E, reikia galvoti ir apie energetikos dalykus, reikia galvoti apie tai, kaip mūsų ateitį paversti žalesnė. Mes esame žaliai, tačiau net Prieštaraujame, kad, pavyzdžiui, Horizontas 2020 programa būtų, kad ji finansuotų ITER ar kitus panašius projektus. E, yra pateikta pasiūlymų dėl e, elksenos pokyčių, dėl visuomenės gyvenimo kokybės e, pagerinimo ir atskira sekcija skyrius šiems klausimams, maisto saugumo dalykai aptariami yra pasakyta, kad e, anglė vandenilių gamyba turėtų e, mažėti per ateinančius metus. Aš didėti tiksliau, bet mes turėtume galvoti, kaip užtikrinti tvaresnį žemės ūkį, e, kad būtų vis tik tai naudojama mažiau e, angliavandenilių. vandenilių mes turime mažinti e, CO2 e, išlakas, emisijas, taigi turime e, keisti savo elgseną dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Galbūt reikėtų galvoti apie priemonės iki 2035 metų. Ačiū, pirmininkė. Ponas Sybert. Uh, Šitas pranešimas yra labai įdomus, ypač dėl kamienių e, lastelių tyrimų ir jų finansavimo apribojimo. Manau, tai atitinka mūsų politinės mintis, būtent tai, kad valstybės narės turi turėti galimybę pritaikyti savo etinius standartus energetika ir energetikos efektyvumas ateičiai. Tai yra labai svarbu, kad išliktume savo gyvenimo standartus ir kad užtikrintume, jog prisidėsime prie pasaulinio, e, de, pasaulinio debatų e, Rio plus 20. Tai labai svarbu ateičiai, ne tik Europos, bet ir viso pasaulio ateičiai. Taip pat norėčiau pabrėžti vandens ir inovacinės partnerystės klausimą, kuris yra uh, komisijos, komisijos prioritetų. Deja, nematau nuostatų susijusių su šiuo klausimu, todėl pateiksiu pakeitimu. Tikrai galima dar patobulinti vandens ir vandens technologijos sritį. Tai yra labai svarbus klausimas, nes vandens ištekliai mažėja pasauliniu mastu. Labai sunku užtikrinti, kad visi turėtų prieigą prie švaraus geriamo vandens ir taip pat yra problemų su e, nuotekų vandenimis. Pane Merkės, ačiū. Ačiū prieš tai kalbėjusiam asmeniui. Man irgi atrodo, kad vandens klausimas yra labai svarbus, reikia daugiau dėmesio teikti vandens išteklių klausimui. Man šiek tiek neramu dėl šio pranešimo, dėl šios programos, kuri pateikta parlamentui svarstyti šitas požiūris yra e, horizontalus, galbūt per daug horizontalus. Čia kalbama apie e, skirtingus projektus, jų nesujungiant. Mokslinio tyrimus e, skyriuje. Mokslinio tyrimus rytyje turime pagrindin, keletą pagrindinių e, visuomenės iššūkių. Bet juos reikėtų apibendrinti sveikatą susijusiu su vandens ištekliais. Vandens ištekliai susiję su tuo, kad e, su išteklių mažėjimu, su fosfatais ir naudojamas ir taip toliau. Man atrodo, kad šitas dokumentas gal galia bus toks labai pabiras. Labai svarbu kalbėti apie tas problemas bendrai kažkaip jas e, apibendrinti. Dar kartą pabrėžiu, kad inovacijos ir moksliniai tyrimai yra ne tas pats. Jeigu kalbame apie mokslinius tyrimus, tai yra gerai, bet iš mokslinių tyrimų neslaika perinama į inovacijas. Tai nėra tas pats. Galvoju apie tai, kokio, kokie didžiausi mūsų uždaviniai Europoje. Reikia uh, rasti sprendimus, reikia kurti darbo vietas. Tai susiję su moksliniais tyrimais. Reikia, kad mažose ir vidutinėse įmonėse būtų vykdoma daugiau mokslinių tyrimų. Taigi tiek noriu pasakyti, labai svarbu suteikti, sutelkti dėmesį į tai, kad ieškotumėm sprendimų pagrindiniams uh, E, visuomenės problemoms. Pirmininkas Marsej Vilkukovič, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Programa Horizontas 2020. Ja ruoždami labiausiai turėtumėm galvoti apie tai, kad slengstis būtų kuo mažesnis toms MVI, kurios susijusios su moksliniais tyrimais sveikatos apsaugos srityje. Reikėtų kalbėti ne tik tai apie didelius konsorciumus, bet ir apie mažas rytinės įmonės. Antra, tikėjausi, kad bus daugiau kalbama apie maisto produktus, ne tik tai apie maisto produktų saugumą, bet ir apie sveiką mytybą. Nes tai, ką žmogus valgo, yra tiesiog susiję su chroninėmis lygomis ir kitais sveikatos sutrikimais. Trečia, pateiksiu pakeitimą apie intensyvesnę plėtrą įrangos ir priemonių um, slaugai namuose ir gydimui namuose. Dabar sveikatos apsaugos institucijose visur Europoje yra ilgos eilės, būtent todėl reikėtų įdėkti e, patogią įrangą, e, kad būtų galima gydytis namuose. Mes naudojamės kompiuteriais, naudojamės įvairią techniką. Suprantame, kad e, namų apyvokos reikmenys elektroniniai yra labai naudingi, bet reikėtų tokių įrenginių, kurie būtų susiję su tam tikrų lygų gydimu. Mokslinių tyrimų ir mokslas plėtros srityje reikia skirti dėmesį chroninėms lygoms, kaip dimencija, kaip vėžys Alzheimeris yra viena iš dimensijos formų. Pavyzdžiui, reikia e, kovoti ir su atsparumu mikrobams. Kai norėčiau, norėčiau paprašyti, kad atsižvelgtumėte į mano pakeitimus. Ačiū. Pirmininkas Krista Klars, dvi minutės. Ačiū. dar niekada taip nes, nediskutavome taip konkrečiai kaip šiandien. Visi matome prieš akis tikslą. Bet reikia pakalbėti, mes turime kalbėti apie mokslinius tyrimus. Aš pakalbėsiu apie esminius, pagrindinius mokslinius tyrimus. Jeigu nekalbėsime apie tuos pagrindinius tyrėjus, tai mes paleisime iš rankų tuos pagrindinius tikslus. Visi tie tikslai yra labai svarbus, bet matome, kad dabartinė padėtis yra tokia, jog universitetai ir tyrimo institutai negali finansuoti netgi savo pagrindinių tyrimų, jiems trūksta finansavimo. E, neskaidykime didelių projektų į mažas dalis, į smulkės dalis, bet pirmiausia susitelkime e, ties tais pagrindiniais tyrimais. Taigi, jeigu turėsime patikimus pagrindinius tyrimus, čia bus gera pradžia. Ponas Lyze, dėkui, dėkoju ir pranešėjai. Pranešimas yra puikus pagrindas mūsų diskusijoms. Aš norėjau trumpai pasisakyti dėl sveikatos. Su jie yra susiję labai daug svarbių aspektų. Tai yra vairios lygos, medicina, gydimo būdai, paliatyvinė medicina, kažkas minėjo ir vaikų mytybą. Gal reikėtų kiek plačiau žvelgti. Vaikų lygoms reikia finansavimo europinių lygių. Valstybėse narėse jų atveju skaičius toks nedidelis, kad Europos mastų finansavimas nenumatomas. Komisija taip pat ragina anksti diagnozuoti ligas. Aš manau, kad nieko gero iš diagnozės, jeigu numa, nėra numatoma terapija. Todėl reikėtų skirti lėšų ir atlikti mokslinius tyrimus diagnostikos rytyje. Bet jų neizoliuoti, o numatyti ir tokių diagnozuojamų lygų gydimo galimybės. Taip pat kamienių lastelių tyrimai, kas sako pranešėjas, man yra priimtina, bet galėtume būti kiek ambicingesni. Reikėtų patikslinti vis tik tai, kokios yra kieno kompetencijos. Mes kalbame apie mūsų komiteto kompetenciją, o pranešime yra kalbama apie etinius dalykus. Tad man atrodo, kad tai jau ne visai mūsų kompetencijos sritis. Tad reikėtų gal perrašyti nuomonę atitinkamai. Bet e, pritariu tam, kad reikėtų e, skatinti kamienių lastelių išgavimą iš kraujo lastelių ir virkštelės lastelių. Dėkui. Ir galiausiai komisijos atstovas, po to pranešėjas. Prašyčiau kalbėti trumpai, nes dar mums reikia aptarti live priemonę, o laiko labai daug nebeliko. Dėkoju. Aš norėčiau visų pirma padėkoti už jūsų komentarus. Ir taip pat norėčiau pritarti tam, kad mums irgi nepatinka sąrašų sudarimas. bet e, nuomonėje yra pateikiamas sąrašas, nors dabar jau yra sutarta jį pašalinti tam, kad būtų galima taikyti plačiau tarp disciplininį požiūrį. Ir žvelgti šiek tiek laisviau, ieškant būdų, kaip spręsti piliečių sveikatos problemas. Tad mes nenorime labai konkrečiai visko apriboti, bet kiekvienas pacientas turi būti vertinamas ir diagnozuojamas e, plačiai ir be abejo tai padėtų numatyti, kiek galima ankstyvesnį gydimą ir jį pritaikyti. Kalbant apie kamieninės ląsteles, jos čia šiandieną buvo minėtos ne kartą ir norėtume pabrėžti, kad mokslinių ląstelių tyrimai yra labai inovatyvi tyrimų sritis, kuri e, yra labai potenciali tiek pacientams, tiek mokslininkams, tiek atitinkamų pramonės sritims, todėl kamieninių ląstelių E, su jomis susijęs tikslas yra išlaikyti dabartinį status quo, taip pat taikyti dabartinės praktikas, kurios buvo numatytos pagal 6 ir 7 pagrindų programą. Taip pat e, reikėtų ieškoti alternatyvių būdų žmogaus embriono kamienių lastelių gydimui, naudojimui ir reglamentuoti veiklą tokioje srityje. Dabartinėme tekste nėra nieko parašyta, kas keis, kas at, užkirstų kelią atrasti tokias alternatyvas žmogaus embriono kamieninių lastelių naudojimui, pavyzdžiui, paimtoms iš virkštelės. Uh, Taigi, siekdami paaiškinti, kas bus finansuojama ir kas nebus finansuojama, mes tiesiog kartojame tai, kas jau dabar yra aiškiai įvardyta dabartiniuose teisės aktuose, bet tokio dubliavimo nereikėtų. Kalbant apie kitas konkrečias ligas bei technologijas, mes palikome gana plačias nuorodas tam, kad būtų galima taikyti tiek e, principą iš apačios į viršų, tai yra skatinti iniciatyvas iš smulkaus ir vidutinio verslo, iš akademinio pasaulio ir ieškoti inovacijų, kurios pagerintų pacientų diagnozavimo galimybės bei jų gydimą. Būtent todėl mes nenorime įrašyti konkrečių lygų ir atsinaujinančių energijos šaltinių prie atskirų punktų, nes mes manome, kad reikėtų e, kalbėti šiek tiek plašiau apie energijos panaudojimo efektyvumą, anglės sugavimo ir saugojimo technologijas ir kitas panašias technologijas. Taip pat dėl maisto saugos tai yra vienas iš svarbesnių iššūkių ir norime pastebėti, kad vis tik šioje e, nuomonėje e, šios suties minėti nereikia, kadangi maisto užtikrinimas maistu apima maisto saugą, tad atskirai minėti maisto saugos nebereikia. E, jūros išteklių naudojimai, naudojimas tai yra mums svarbu, tad ši nuoroda taip pat turi būti pakankamai tiksli. Dėl chroninių lygų gydimo galimybių mes pritarėme tam, kad reikėtų ieškoti būdų joms gydyti. Taip pat tą ir panimime, paniminime tekste ir ketiname tam skirti daug dėmesio ateityje. Dėkui an die Kommission. Und jetzt möchte ich ganz. Labai ačiū komisijai. Dar labai trumpai pranešėjai, bet labai trumpai. Nedaugiau kaip dvi minutės kalbėsiu. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie kalbėjo šioje labai įdomioje diskusijoje. Džiaugiuosi tuo, kad buvo paminėta vandens išteklių valdymas, e, Gutierės Kortinės apie tai kalbėjo, ponė Merkis taip pat ir labai laukiu pakeitimų šioje srityje, pritariu poniai Evans, mes turime uh, galvoti, kaip užtikrinti, kad mažos uh, bendrovės galėtų pasinaudoti ištekliais finansiniais, ponui Lizei pasakysiu, kad Aš e, etinių klausimų nenagrinėju čia. Teisės reikalų komitetas apie tai daugiau kalba. Norėčiau pabrėžti alternatyvas egzistuojančias, tai yra vis tiek labai delikatus toks klausimas. Pane Klasis, pasakysiu, kad turėtume labai aiškiai kalbėti apie tai, ką Jūs minėjote Tai yra labai svarbu mūsų mokslinio tyrimų ateičiai. Vyksta diskusijos dėl maisto. E, šiai sričiai reikėtų daugiau e, dėmesio. Pone Kukovič apie tai kalbėjo ir pritarsiu pakeitimams šioje srityje. Neturėjau e, galimybės į viską atsižvelgti. Neužteko man vietos, bet E, dėkoju tikrai visiems už pastabas. Norėčiau padėkoti poniai Grostet. Ji kalbėjo apie sveikatą, kad tai turi būti mūsų didžiausias prioritetas. Visiškai sutinku su tuo, kad reikia paremti iniciatyvas sveikatos apsaugos rytyje. Taip pat pritariu ponui e, koše, reikia daugiau dėmesio maisto saugumo klausimams inovacijų kontekste. Ir galiausiai e, ponui Prodi, ponui Rosi noriu pasakyti, kad su ponu Prodi visiškai sutinku dėl e, kultūros paveldo. E, manau, kad kultūros komitetas tuo užsijims ir dirbsime pagal numatytą tvarkaraštį. Dėkuoju visiems kolegoms už pagalbą. Taip pat Europos komisijos atstoviai dėkuoju už visus pasiūlymus ir e, mes atitinkamus e, pokyčius įdėksime. Labai ačiū. Pakeitimus galite pateikti iki rytojaus. Liepos 10 svarstysime pranešimą, rugsėjo 19 balsuosime komitete, o plenarinė sesija balsuos lapkričio mėnesį. ITRE yra pagrindinis komitetas. E, galiu Jums tik tai patarti, kad jeigu norite užsitikrinti, kad bus Jūsų pakeitimai įtraukti, pateikite juos pagrindiniam komitetui. Tokia didžiausia galimybė. Ir mano patarimas toks. Ponas Lyzė Mes e, rimtai pasižiūrėsime į tokį pasiūlymą, e, pakalbėsime su kolegomis iš šitre komiteto. Tačiau, jeigu norime e, rimtai viską aptarti, tai reikia ir patiems savo nuomonę susiformuoti. Galbūt dar būtų galima numatyti papildomai 2-3 dienas, nes ryt jau per greitai tie pakeitimai reikėtų dar pakalbėti mums tarpusavyje paskirkime papildomai 2-3 dienas. Kiek žinau, įtrė balsuos labai vėlai dėl šio klausimo, tai susijęs su finansavimo dalykais, tai galbūt ir mes galėtume daugiau laiko skirti tam. Suprantu, ką sakote. Visuomet esu už tai, kad viską atliktume neskubėdami, deramai, tačiau pagal mano informaciją Negalima nukelti e, datos pakeitimams. E, palaukite dar minutėlę. Man ką tik pasakė, kad jeigu atsisakysime keitimo nuomonėmis, tai tada galime nukelti terminą pakeitimams. Turime balsuoti rugsėjį. Nebent sutartume kad nereikia visomis kalbomis pakeitimų, nes e, dėl vertimo gali kilti problemų. Viena diena gali e, nulemti visko. Jeigu iki penktadienio bus galima pateikti tuos pakeitimus, tai iki rugsėjo jie bus išversti. Mes kalbame apie diskusiją Liepos 10. Šiandien yra Birželio 20. Ir jeigu norime, kad visi kolegos e, pamatytų savo kalbomis pakeitimus, tai dėja e, terminas yra rytoj, man taip paaiškina bent jau sekretoriatas. aš negaliu nekreipti dėmesio į sekretoriato nuomonę. Taigi, jeigu norime, kad būtų vertimas į visas kalbas, tada laikykime termino. Jeigu sutinkame, kad tai mums nebūtina, tai galime apsispręsti kitaip. Tada galėsime atidėti ir terminą. Bet neturėsime vertimo visas kalbas iki Liepos 10 dienos. Man atrodo, kad dabar viskas aišku. Aš nemanau, kad galime pasakyti, jog nenorime, kad pakeitimai būtų pateikti. Kai balsuosime, turėsime e, juos turėti visomis kalbomis. Diskusija pakeitimų, e, dėl pakeitimų Liepos mėnesį e, galbūt galima per ją kalbėti apie pakeitimus ir bet vertimų į visas kalbas. Taigi, o rugsėjai, o rugsėjai tada jau turėsime vertimus į visas kalbas. Gut, wir, der Vorschlag wäre Freitagmittag, dann haben wir, dass wir am Gerai penktadienis 12 valanda. Iki to laiko galite pateikti pakeitimus, bet kyla pavojus, kad ne vis, ne į visas kalbas bus išversti pakeitimai iki Liepos 10. Jums tinka, taip matau, kad komiteto nariai e, linksi, ne tik ponas Lyzė. Taigi, penktadienis 12 valanda. Toks yra terminas dėl, o, o Liepos 10 vyks diskusijos, e, bet nebūtinai bus viskas išversti, visi pakeitimai išversti visas kalbas, e, balsuosime rugsėjį, o lapkritį vyks diskusijos ir balsavimas per plenarnę sesiją. Labai ačiū. Toliau. Life. Aplinkosaugos klimato politika labai artim, artima mūsų širdžiai tema. Norėjau steigti žodį finansų ministrė Jutai Haug, bet šiaip jinai yra pranešėja. Prašom. Taip, pirmininkė. Life yra daugiametė programa, kuri patenka į daugiametę finansavimo programą ir turėtų būti sustiprinta. Praeitie, live, e, pademonstravo, kad daug ją pritaikius galime pasiekti. Tai veiksminga programa, kuri yra e, tikrai gera programa visiems, kas ją gyvendino. Galime kalbėti apie regionį, vietos, nacionalinį administravimą, nevyriausybinės organizacijas, mokslinio tyrimų institutus, smulkų į verslą. E, visiems life patinka. Tai yra sėkmės pavyzdys. Kolegos, tai yra vienintelė programa, e, pagal kurią finansuojamos aplinkosaugos priemonės kyla didelis uždavinys užsitikrinti, e, kad mūsų visuomenė bus tvari, e, tausiai naudos išteklius. Ir mes turėtume e, ne tik kalbėti, bet ir veikti, kad įvyk, pasiektume strategijos Europa 2020 tikslų. Mes norime, kad e, ir biudžetas leistų mums pasiekti numatytų tikslų. Kalbame apie supaprastinimą, jo mums reikia aplinkos saugos politikos srityje. Norėčiau paminėti keturis aspektus - geografinė pusiausvyrą, kofinansavimo norma arba lygis – apskaitos sąnaudos ir integruotieji projektai. Dabar e, geografinė pusiausvyra. Kokybė ir Europos pridėtinė vertė yra svarbiausi kriterijai atrenkant projektus. Pirmiausiai Tai yra todėl, kad turime labai komplikuotą e, nacionalinių mm, asignavimų sistemą. Bet pasižiūrėkime į panaudojimo lygį valstybėse narėse ir pamatysime, kad kai kurios e, viršė tuos nacionalinius asignavimus indikatyvinius, o kitos atsilieka o kai kurios yra kažkur viduryje. Net ir nacionaliniai asignavimai dėja mums neleidžia pašalinti e, nevienodo pasiskirstimo. Jeigu norime, kad jo neliktų, reikia kažkaip kitaip veikti. Reikia padėti valstybėms narėms, e, kurios e, netiek daug projektų gyvendina. Reikia e, E, pagerinti jų darbo kokybę, jiems reikia mokymų, e, specialių seminarų, reikia, kad būtų keičiamasi pažangiaja praktika, reikia, kad būtų pristatomi sėkmės pavyzdžiai. Tai būtų tikras Europos solidarumo pavyzdys. Antras dalykas - bendro finansavimo norma. Mes matėme, kad kai kurioms valstybėms narėms buvo sunku rasti 50 procentų, kurie reikalingi projektams finansuoti. Aš ne už tai, kad į visas valstybės narės būtų, narės būtų žiūrima vienodai. To nereikia. Kai kurios valstybės narės visai nesunkiai tenkina tą 50 procentų kriterijų, bet kitos gana sunkiai. Manau, kad e, maž, mažiau išsivyšiusiems regionams e, galima būtų taikyti mažesnį reikalavimą. Jeigu būtų e, taikomas aukštesnis, e, aukštesnė norma, tai tada kils labai didelė konkurencija dėl projektų. Mes turėsime atsisakyti tam tikro projektų skais, skaičius, bet e, ir todėl aš manau, kad reikia laikytis to 50 procentų normatyvo E, bet taip e, yra e, vis tik tai galimybė mažiau išsivyščiusiems regionams numatyti 75 procentus finansavimo iš Europos Sąjungos pagal atskiras taisyklės. Toliau sąnaudos teikiant atskaitomybę. Manau, kad komisija buvo teisi, kai E, pasiūlė neįtraukti nuolatinių darbuotojų e, ir PVM į sąnaudas, nuolatinių darbuotojų e, išlaidų. ES biudžetas yra mažas biudžetas ir LIFE dar mažesnis biudžetas skiriamas tame mažame biudžete. Tai, kad pinigai naudojami PVM e, krepšelius užpildyti e, regionių vietos ar nacionalinių mastų yra visiškai neteisinga. Negaliu žiūrėti jokios prasmės. Tačiau NVO nacionalinė vietos valdžia miestų asociacijos kreipėsi į mus tikrai daug yra problemų, viskas žlugs, sako, ir nebebus įgyvendami LIFE projektai, jeigu bus priimtos naujos taisyklės. Tačiau aš noriu štai ką pasiūlyti dėl PVM. Laikykimės bendrojo finansinio reglamento, kuriame pasakyta, kad NVO ir kitų organizacijų atveju kurioms neskiriamas finansavimas iš valstybės biudžeto, valstybėse narėse, kur e, negražinamas PVM galima kompensuoti e, pridėtinės vertės mokestį iš ES biudžeto. Toliau sąnaudos skirtos personalui. reikia e, tik tai sieti tam tikras galimybės su aplinkos saugos NVO, ne su vietos valdžios institucijomis. Tikrai jų nereikia finansuoti. Dabar e, ketvirtasis klausimas - integruoti į projektai. Kasdien girdžiu apie tai kas kart, kai e, pirmininkas praeina pro mano kabinetą, įkiša galvą ir sako, integruotieji projektai - tai naujas gyvulėlis. Manau, kad mintis yra nebloga. Bet reikia galvoti apie platesnį pagrindą - vanduo, klimatas, gamta, aplinka. Viskas yra gerai. Turime žuvininkystės, kaimo plėtros, regionį žemės ūkio fondus ir e, juose yra daug pinigų. Jie didesnė subsidijavimo galimybė negu kad e, live programa. Ir mums ši konkreti priemonė, supaprastinimo priemonė, tai, tai yra tie projektai. Ir jeigu mes galėtume tapti lyderiais, vadovauti tiems projektams, tai tiksliau, jeigu jie taptų svarbiausi, tada galėtume kalbėti apie tai, jog Life bus dar sėkmingesnė programa negu uh, praeitie. Bet dabar negalime tuščiai kalbėti, reikia pradėti dirbti ir turime būti drąsus ir pažiūrėti, ką galime pasiekti. Baigdama noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas mūsų diskusijoms, sprendimams, tačiau parlamentas uh, uh, suvokia, kad nereikia persistengti, gerinant viską, uh, E, kolegos pateikiau 60 pakeitimų, manau, kad e, aš pati pateikiau 60 e, pakeitimų, kolegos tikriausiai dar daugiau pateiks ir pasižiūrėsime, kaip patobulinti komisijos pasiūlymą. Jūs visi, esu tikra, skaitė mano dokumentą, išskyrus vokiečiai, nes vienintelė versija, kuri kol kas nepateikta yra vokiškoji versija, bet tikiuosi, kad suspėsite viską paskaityti, kai pasirodys. Ačiū, kad pristatėte savo pranešimą taip entuziastingai, kaip mes jūs ir pažįstame. Dabar F EPP frakcijos šešėlinė pranešėja tar žodį, ponė Jordan. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Ji mums vis praneždavo naujienas, kaip sekasi ruošti darbinius dokumentus ir laiku gavome pranešimą su pakeitimais. Aš pritariu tam, ką jis sakė įžanginiai daly. Man buvo taip pat pranešta, kad tai yra efektyviai veikianti programa ir mūsų ekspertų norėtų, kad jinai tęstusi. Uh, Pritariu jai, kai jinai, jinai kalba apie e, fondų e, apkarpimą ir jų panaudojimo priežiūrą. Norėčiau pakomentuoti apie tai, ką, ką išnekėjo vėliau. Kalbant apie integruotus projektus. Aš pati sunkiai supratau, kokie tie projektai, tik tai pamačiusių dokumentus labiau įsigilinau ir man pastarė aišku. Uh, tu, kad čia kad čia yra naujovė, kur yra naudinga tik tada, kai pritraukiami fondai iš kitų fondų. Kitaip tie projektai nėra tokie naudingi. Pritariu pranešėjai, kad reikia geriau apibriežti tokius projektus teisiniais aktais. Antras dalykas. Biurokratinė našta su tiekėjais labai daug kalbėjau šiuo klausimu ir jie norėtų, kad prašymų teikimo procedūra būtų paprastesnė, kad greičiau būtų priimami sprendimai, kad būtų galima paprasčiau teikti pranešimus, ataskaitas ir žinoma, kad greičiau būtų e, pervedamos lėšos. Visą šitą sistemą reikia patobulinti. Antras dalykas - kofinansavimas. Trečias dalykas, atsiprašau, kofinansavimas pritariu Europos komisijos pasiūlymui, kad reikėtų didinti finansavimą 17-18 procentų, didinti netgi tam tikrais atvejais. Atsiprašau, 70-80 procentų. Manau, tai yra geras pasiūlymas, bet gavau daug informacijos ir supratau, kad yra sudėtinga gauti finansavimo projektams susijusiams su bio mm, įvairovė. Reikėtų pagalvoti apie finansavimo padidinimą ir tokiems projektams. Dabar nacionaliniai lėšų skirimai ir geografinė pusiausvyrą. Čia norėčiau pasakyti, kad nepritariu pranešėjai, manau, yra gerai, kad nacionaliniai asignavimai vyksta kaip kaip yra iki šiol. Ir nemanau, kad komisijos pasiūlymas nacionalinius asignavimus skirti tik tai integruotams projektams yra teisingas. Yra įvairių priežasčių. Komisija pati per pirmuosius projekto LIFE įgyvendinimo metus nesitikė, kad bus daug projektų. Didžioji dalis tų projektų turėtų būti tradiciniai projektai. Kitas argumentas, kurį pranešėjai irgi minėjo, yra ta, kad nacionaliniai asignavimai yra tie pagrindiniai lėšų pritraukimo projektai valstybėms narėms. Ir čia nenukenčia projekto kokybė. Projekto kokybė, nacionaliniai asignavimai eina koja kojon ir mes norėtumėm, kad nacionaliniai asignavimai liktų ir kad tai būtų tam tikra indikacija valstybėms narėms. Taip pat man kelia nerima solidarumo e, samprata, taip kaip tokia, kokia jinai yra pasiūlyta šiame dokumente. Solidarumas turėtų pakeisti nacionalinius asignavimus. Manau, kad struktūriniai ir sanglaudos fondai dabar yra skirtingai taikomi ir panaudojami skirtingos valstybėse narėse. E, vykdant tokius projektus svarbiausia yra projekto kokybė. Turime projektų tokių kaip Horizontas 2020, Kosmi, augimo programos ir taip toliau. Ir mes nedarom skirtumų tarp labiau ar mažiau išsivystučiusių šalių. Būtent todėl man šitas, e, šita solidarumo sampratas, šis pasiūlymas atrodo mm, nelabai teisingas. Mm, nu, kad valstybių narių finansavimas pagal LIFE programą turėtų būti apsprendžiamas pagal valstybės narės plėtros spartą. Pranešė taip pat kalbėjo apie darbuotojų, apie išlaidas, apie kaštus darbuo, darbuotojų užmokesčių ir panašiai. Aš pritariu pasiūlymui dėl, dėl PVM. Reikėtų skatinti e, įdarbinti pastovius darbuotojus, kad nereikėtų samdyti įmonių iš, iš šalies. Dar vienas dalykas - darbo programa. Dabar numatyta, kad e, Dabar numatyti dviejį metai, gal reikėtų numatyti ilgesnį periodą darbo programai, nes tiekėjams reikia daugiau stabilumo ir nuspėjamumo. Iš esmės, manau, kad trūksta dirbožėmio. Tai yra labai svarbu ir apie tai šiame dokumente nekalbama. Taip pat ši programa turėtų, jos prioritetas turėtų būti programų ir projektų įgyvendinimas. Ir visi tos, visos tos programos ir projektai turėtų būti įgyvendinami. Projektai <clears throat> susijęs su geriausios pasidalinimu, geriausia praktika Ir tie projektai, kuriais informuojama apie šią programą, turėtų būti tokie kaip papildomi projektai, palaikantis kitus projektus. Pirmininkas, ačiū. Mes turime dar vieną klausimą. Neapsvarstyta, e, todėl labai didžiai stebiu laikrodį. Bet norim išklausyti komisijos nuomonės. Taigi, dvi su pusė minutės kiekvienam kalbėtojui. Pirmas žodis Kris Deivis. Jis kalba už poną Hebrandį. Dėkui, aš sutinku su pranešėju, visiems patinka live programa, visi nori, kad, reikia ją, nori, kad būtų jam numatyta daugiau finansavimo, tačiau tas lėšas iš kažkur reikia paimti. Ir vis tik tai reikėtų gyveninti integruotusius projektus tam, kad už mažiausiamis išlaidomis pasiektume geriausius rezultatus. Aš esu E, pasirengęs apsvarstyti galimybę nutraukti nacionalinius asignavimus tam, kad valstybės narės turėtų konkuruoti vis tik tai įrodinėdamos savo projektų vertę. Ir aš e, tikiuosi, kad tokiu būdu valstybės narės norėtų renkti e, kuo geresnius projektus ir labai stengtis, kad gautų finansavimą. Mano kolega Gebrandi nėra įtikintas to, kad reikėtų didinti bendro finansavimo normas mažiau išsivysčiusioms vietovėms, mažiau išsivysčiusioms šalims. Aš manau, kad reikėtų vis tik tai kalbėti apie tokias taisyklės, kurios, kurios turėtų būti taikomos visur vienodai. Ir nebent numatyti kitas taisyklės ten, kur negalima jokio kito papildomo finansavimo rasti. Toliau dėl lėšų skirimo ES priklausančioms užsienio teritorijoms. Čia įdomi mintis, bet juk trūksta lėšų. Čia ta problema ir yra, kad biudžetas yra labai ribotas. Todėl aš labai norėčiau, kad mes galėtume finansuoti projektus, kurie yra tikrai išskirtiniai. Bet aš norėčiau vis tik tai, kad nebūtų pritarta tiems, kurie vykdo dabar lobistinę veiklą ir nori, kad finansavimas būtų skirstamas visur, siekiant užtikrinti bioįvairovę. Ačiū, Krisai. Dabar norėčiau pasveikinti mūsų lankytojų grupę iš Vicenzos. Jie čia atvyko pas poną Belato. Sveiki atvykę į aplinkosaugos komitetą. Malonu Jūs matyti. Judėkime toliau. Toliau Čiuli Gerling. Dvi su pusė minutės. Dėkoju. Aš noriu pasveikinti ir pranešėją. Man labai patiko dirbti su šiuo nuomonė. Bet turiu nepritarti keletų dalykų ir tai padarysiu labai greitai. Aš suprantu, kad mes negalim čia numatyti galutinio biudžeto, kol dar nevyko dėrybos viso parlamento mastu. Bet aš pritariu pranešėjų ir komisijos nuomonė, kad reikėtų padidinti LIFE biudžetą. Dabartinėmis klimatinėmis sąlygomis ši programa turėtų būti prioritetinė. Ir bet manau, kad pažangos galėtume pasiekti ir nedidinant biudžeto labai stipriai. Tai yra, nepavyks mums pavykti pasiekti pažangos, jeigu nenumatysime tam reikalingo biudžeto. Aš manau, kad labai protingas ir gerai apgalvotas yra kompromisinis pasiūlymas dėl PVM, dėl personalo išlaidų ir kitų susijusių klausimų. Pranešėjai šiuo klausimu dėl šio pasiūlymo tikrai pritarsime. Taip pat pritariu kai kuriems jos pasiūlymams dėl pajėgumo didinimo priemonių. Bet nepritariu tam, kad, jas, kad tuo reikėtų pakeisti orientacinių nacionalinių asignavimų sistemą. Aš norėčiau, kad tokia sistema liktų. Tad tikiuosi, kad šiuo klausimu dar aktyviai padiskutuosime. Aš taip pat uh, suprantu, kokie situacijoje gali atsidurti smulkios ir vidutinės įmonės ES mastu ir kaip pasikeistų konkurencinės sąlygos Europoje. Tad dėl šio pranešės pasiūlymo nesu tokia tikra. Taip pat klausiau Kriso komentarų dėl užžiūrio teritorijų, bet aš Manau, kad reikėtų plėsti projektų taikymo sritį. Reikėtų projektus vertinti pagal jų atnešamą naudą. Ir negalima atmesti projektų vien dėl to, kad jie būtų gyvendinami ne kontinentinėje ES dalyje. Aš manau, kad reikėtų finansuoti tokius užjūrio teritorijų projektus. Dėkui. Ačiū. Julie Gerling. Toliau, ponia Gutierės Kortinės, 2,5 minutės. Ačiū. E, džiaugiuosi, kad Jūta Hau ėmėsi iš to projekto, tai yra gera garantija. Kodėl? Todėl, kad jinai yra tikra europietė, o aš labai noriu, kad būtų nacionalizuota, labai bijau, kad bus nacionalizuota live programa. Ankstesnėje versijoje aš buvau šelne pranešėja ir buvo blokuojamas live. Visi deputatai, kurie dirbo su šita programa, aštuonis mėnesius buvo paralyžiuotas finansavimas tos programos ir iš valstybių narių jau gautom sprendimus, o čia tik tai patvirtindomėm. Ir mes ir nute, nukentėdavo visa Europa. Valstybės narės patvirtino projektus, karto, kurie kartodavosi, kartodavosi jau e, tai, kas patvirtino tai, ką, kas jau buvo įvykdyta. O LIFE yra būtent inovacijos programa, pagal kurią ne, nereikėtų kartoti tyrimų ir viso kito. Taigi, Taigi valstybės narės gavo mažiau pinigų negu tuo atveju, jeigu e, parlamentas būtų paskyręs. 20 milijonų Ispanijai buvo skirta, o Ispanija vėliau gavo 36 pro, e, milijonus, nes e, pateikė geresnius projektus. Reikia būti, konku, turim būti, būti konkurencingi. Dar vienas dalykas man kelia, man rūpesti. Jeigu kas nors ir neturi ribų, tai būtent gamta. Mes siūlome tarptautinius projektus. Pavyzdžiui, upė nepriklauso vienai šaliai, priklauso visoms šalims, pro kurias teka. Ta pati galima pasakyti apie užtarštumo problemas, apie aplinkosaugos problemas ir taip toliau. Taigi, jeigu norime e, suvienyti mokslą, e, gamtą, aplinkosaugą ir taip toliau, reikia kalbėti pirmiausia apie tarptautinius projektus. Reikia skatinti tokius projektus, pavyzdžiui, tokius bendrus, kad paukščiai, kurie skrenda iš Švedijos į Afriką, jie neturi jokių vizų, nieko, bet su jais susijęs vanduo ir visa kita, visos kitos aplinkosaugos problemos jos turi būti e, sprendžiamos kartu. Todėl mano pasiūlymai būtent ir bus į tą globalią pusę nukreipti. Ačiū. Haben, auch nicht im Umweltbereich, auch keine Grenzkontrollen, gar nichts, sondern Jūs kalbėjote apie sienas, sienų kontrolę. Mes norime, e, kad būtų užtikrinta judėjimo laisvė. Kaip sakėte, Ispanija yra pavyzdinis mokinys įgyvendinant projektus. Elina Makavan. Labai trumpai dėkoju Jūtai dėl lankstaus požiūrio į nevyriausybinės organizacijas ir e, nuolatinius darbuotojus. E, daug žmonių gyvena vien iš tokių projektų, taigi svarbu į tai atsižvelgti. MVI klausimas, bet pirmiausiai skiriamas komisijai. Mano e, apygardoje gyvena e, žmogus, kuris vadovauja MVI, norėjo dalyvauti live programoje ir e, sužinojo, kad e, pirmas išmokėjimas, pirma suma išmokama po šešių mėnesių, o paskui po vienuolikos. Taigi, kaip E, galima būtų paskatinti MVI e, dalyvauti LIFE programoje, kaip užtikrinti lengvesnės sąlygas, ne tik mokslinio tyrimų programuose, bet ir LIFE, nes šeši mėnesiai yra pernelyg e, ilgas laikotarpis. Labai ačiū, Lindai. Dabar komisijos atstovai, labai trumpai. Kas norėtų pasisakyti? Ar kas nors uh, pasisakys? Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešiai, ponė Jutai Hauk, už jos e, projektą nuomonės, taip pat pakeitimus, kurie skirti e, pagerinti tekstą įvairiais aspektais. Noriu pasakyti, pakomentuoti keletą dalykų. O ponė pranešė apie juos kalbėjo, taip pat ir kiti Pirmiausia, e, geografinė pusiausvyrą. Komisija, kaip pabrėžėte, savo pasiūlyme norėjo išiškinti tų dalykus. Pirmiausia, e, toliau įgyvendinti live programą, kuri e, kol kas nežiūrint gana kuklaus biudžeto, kaip buvo pasakyta, yra nepaprastai sėkminga ir ją remia labai valstybės narės. Ir komisija savo pasiūlyme norėjo priderinti šią kuklę programą prie platesnių aplinkosaugos priemonių. Taip pat įtraukti aplinkosaugos elementus, kovos su klimato kaita elementus į integruotosius projektus. Ir tai atsispindi variuose jau minėtose aspektuose. Toliau nacionaliniai asignavimai, geografinis pasiskirstimas lėšų, jau 20 metų programa įgyventinama ir mes, kaip sakė pranešėjas, suprantame, kad nacionaliniai asignavimai nors yra orientaciniai, ne visuomet leidžia pasiekti gerų rezultatų, nes kai kuriuose valstybėse narėse projektai gyventinami labai gausiai ir sėkmingai e, ir panaudojamos life lėšas, o kitose šalyse ne e, užpildoma e, numatyta e, kvota. Taip pat geros kokybės projektų mažiau įgyvendinama kai kuriuose valstybėse narėse. Ir mes atitinkamai uh, savo pasiūlyme norime išlaikyti kokybės aspektą, bet e, vertiname pranešėjos pasiūlymą, pavyzdžiui, valstybėms narėms, kurios turi kofinansavimų problemų, e, kurios nori gyventi aukštos e, kokybės programas, galbūt būtų galima numatyti papildomas sąlygas, kad finansavimas netaptų papildoma kliūtimi Komisija taip pat savo pasiūlyme siekia supaprastinti taisyklės, e, supaprastinti kofinansavimo reikalavimus ir e, taip pat e, sąnaudų klausimą spręsti paprasčiau, tai susijęs su PVM ir nuolatiniais darbuotojais. Mes e, e, norime, kad taikant e, naujas nuostas, e, taip pat e, kai kas nebūtų, nuo, nuo tų nuostatų nenukentėtų darbuotojai ar projektai. Reikia taip pat galvoti, kaip geriau tvarkyti su programa, ją valdyti. Dėl mažiau išsivyščiusių regionų kyla dėl jų problemų kaip e, juose įgyvendinti projektus panašius kaip išsivyščiusiuose regionuose. Ši programa susijusi su bendru finansavimo voku ar, ar bendra finansavimo suma ir dėl to galima pasakyti keletą dalykų. Mes jau keliame klausimą, ar E, Life yra tikrai tinkama priemonė, kuri turi išspręsti sanglaudos problemas ar nepalankių sąlygų problemas. Norėčiau taip pat pasidžiaugti tuo, kad beveik visi, kas kalbėjo, pritarė integruotųjų projektų minčiai. Mes pirmą kartą bandome įgyvendinti tą principą, sverto principą. principą E, ir e, taip pat galvojame, kad tai bus masto ekonomikos dalykas, kuris leis mums e, įgyvendinti geriau ES teisės normas aplinkos saugos srityje. Dar labiausiai nutolusių, atokiausių regionų klausimas, užjūrio teritorijos klausimas keliamas ir kituose komitetuose, bent jau girdėjome dalyvaudami diskusijos apie šį klausimą. E, reikia pasakyti, kad e, nedidelė finansavimo suma, kuri skiriama šiai programai, neleidžia mums užtikrinti, kad visur e, bus pakankamai lėšų skirta. Mes jau žinome iš patirties, kad kilo daug problemų dėl Europos e, Sąjungos lėšų panaudojimo pirmininkas e, prašo pranešėją jau baigti. Egzistuoja. E, reikia pasakyti, kad bet koks regionas, kuris nesilaiko ES aplinkosaugos reikalavimų, neturėtų sulaukti paramos. Bet vėliau dar mes pateiksime konkretesnių pasiūlymų. Dėkuoju Jums uždėmesi. Atsiprašau, kad taip nutraukiau ir griežtai reikalavau baigti, bet mes turime dar vieną svarbų klausimą, kurį reikia apsvarstyti. Linda Mokamak. Jos klausimas apie MVI nebuvo atsakytas. Dar 20 sekundžių jums suteikiam. Bilateral auf dem Flur, wenn das nicht möglich ist, da gebe ich jetzt der Bericht. Gal galėtumėte susitikę aptarti šitą klausimą? pranešėjai labai trumpai žodis. E, pranešėjai norėčiau apibendrinti. Mokėjimai MVI. Tai galima reglamentuoti per biudžeto atitinkamus sustatymus. Manau, kad turime tris mėnesius. Per tris mėnesius turi būti sumokėta, jeigu tiksliai prisimenu. Jeigu teisingai prisimenu dar įsigilinsiu, kaip iš tikrųjų yra. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė. suprantu, kad reikia imtis veiksmų. DDF e, naudojimą reikia užtikrinti ir e, E, reikia stengtis taupyti lėšas. Sakote, kad reikia padidinti projektų finansavimą, bet neišeina padidinti, nes e, ir taip tos lėšos yra panaudojamos integruotams projektams ir kitiems projektams pagal LIFE programą. Taigi mes nieko nepadidinome lyginant su komisijos pasiūlymu. Nesakau, kad mes nebandysime gauti daugiau, negu komisija siūlo. E, noriu tikros spaudimo iš visuomenės pusės, kad būtų e, galima 10 procentų, tarkim, remti, finansuoti iš ES biudžeto. Dank, Jutta Haug. Ačiū, dėkojame Jutai Haug. Pakeitimų pateikimo terminas birželio 27 diena, 12 valanda, o balsuosime 17-19 Liepos. Ačiū visiems. Aštuntas darbo tvarkės punktas. Nepritarimas pagal darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio antrą dalį. Ryč draudimas naudoti šviną ir jo junginius lavinusio dirbiniuose ir plaukų aksesuaruose. E, Deivis, ar būtų galima po pietų grįžti ir po balsavimo apie tai kalbėti? Mes tikrai labai nuveikėme didelį darbą. Čia kalbame apie labai dėlius pinigus ir negalime per 3,5 minutės dabar šitą klausimą taip nuo stalo nušluoti ir viskas. Ich möchte Richard Seber das Wort geben. Der hat nämlich Wie gesagt, äh, Chris Davis hat jetzt sicher recht, weil in drei Minuten ist das nicht ab. Chris Davis yra teisus, mes negalime per tris minutės apsvarstyti tokio klausimo. Nežinau, kiek mes dar turime e, klausimą apsvarstyti, bet galbūt nebūtina balsuoti nuo 3 iki 5, gal galima, gal balsavimui nereikia tiek daug laiko, gal galima pavyzdžiui, šitą klausimą ramiai po pietų apsvarstyti. Manau, kad čia labai svarbus klausimas, negalima jo šitaip greitai aptarti. Pirmininkas. Suprantu, kodėl Kris Deivis nenori dabar jos svarstyti. Linda, aš irgi sutinku, norėčiau išklausyti komisijos prieš apsisprendžiant, kai balsuosime, jeigu trečią valandą apie tai kalbėsime, ar mes šiandien dėl to, komi, dėl to klausimo ir balsuosime komitete. Nenorėčiau po diskusijos iš karto balsuoti, norėčiau pasikonsultuoti su kolegom prieš balsavimą. Pasiūlymas toks. Mes turėjome balsuoti trečią valandą dėl šito klausimo. Galime perkelti balsavimą dėl šito klausimo į pačią pabaigą. Pažiūrėsime, ar spėsime. Pane Makavan teisingai sako, kad norėtų komisijos išklausyti, tada turėti pertraukėlę, kad, kad neiš karto po svarstymo balsuotumėm apie šitą dokumentą. Ar toksai pasiūlymas jums atrodo tinkamas? E, Zyber. Tikiuosi, kad mes turėsime pakankamai laiko padiskutuoti, nes buvo labai daug spaudimo iš visokiausių grupių, suinteresuotų šalių dėl šio klausimo. Mane šiek tiek stebina tai, kas įvyko ir dabar e, mūsų komitetui reikia pakankamai laiko, kad rimtai apsvarstytumėm šitą klausimą. Taigi e, siūlau trečią valandą pradėti balsuoti, o paskui likusi laiką e, skirti šitam klausimui. Pirmininkas E, kreipiuosi komisiją. Šią savaitę reikia e, balsuoti dėl šio dokumento, nes Liepos mėnesį plenarinė sesijoje bus apie tai mm, kalbama ir balsuojama. Iš tikrųjų spaudimas iš lobistų buvo labai didelis, tai gal dabar kreipkime į komisiją ir išklausykime komisijos nuomonės. François Grostet, ar galit jūs dar kažką? Aš Nežinau, ar taip gerai mes darome, kad e, keičiame klausimą. E, reikėjo pagalvoti iš pat ryto, kaip e, svarstyti šį klausimą, nes kiekviename komitete iškyla vis ta pati problema visą laiką. Antras dalykas, kalbam apie lobistų spaudimą. Atsiprašau, bet mes dabar kalbame apie E, pasaulinio lygio e, bendrovės, kurios turi tartautinę reputaciją, o ne apie kažkokius lobistus. E, kolegė iš Austrijos kalbėjo apie lobistus, taip kartais reikia pasakyti ir aš noriu, pasai, noriu e, išreikšti savo nuomonę, taip kovoti dėl šio klausimo yra visiškai nepriimtina. Manau, kad mes turėtume pradėti darbą 15 valandą šiuo klausimu. Balsavimą šio, dėl šio klausimo 15 valandą. Kolegės nebėra salė, nežinau, ar jis su tuo sutiktų, bet tikrai. E, mes e, dirbame visiškai chaotiškai. Pane Gutierės, e, labai paprastas dalykas. Šitas dokumentas buvo e, skatinama jį priminti, priimti iš lobistų pusės. Kas būna, kai teisė, kurios institucija gauna instrukcijas iš lobistų? Man atrodo, kad ne, visiškai nebūtina taip skubėti. Argi čia bus pasaulio pabaiga, jeigu Liepos mėnesį mes nepabalsuosime, argi negalime ramiai apsvarstyti, argi negalime būti mažiau biurokratai. Kodėl mes laikomės darbo tvarkės, o ne logiškų nuostatų. Atsiprašau, bet aš esu akademikė ir atsisakau balsuoti už dokumentą, apie kurį nesu informuota. Atsisakau. Ir manau, kad čia yra etinis klausimas, tai yra neatsakinga, kol nepadiskutavom ir neįsigilinom, tol negalima balsuoti, nes gyvenime tiesiog taip negalima elgtis. Ačiū. <laughs> Tikrai pasaulis. Tikrai pasaulis nepasibaigs, jeigu nespėsime. Bet darbo atvarkė buvo taip sudėliota ir mes svarstėme, diskutavome ir, ir nusprendėme, kad šiandien turime balsuoti, todėl siūlyčiau nekeisti darbo atvarkės. Šitą klausimą svarstykime atsiprašau, dėl šito klausimo balsuosime kaip pirmų, pirmų punktų, bet prieš tai pasikal... išklausysime komisijos, bet diskusijų nebus. Mėly kolegos, arba diskutuokime dabar ir apsvarstykime šitą dokumentą. Mes dešimt minučių sugaišom kalbėdami dėl tvarkos, dėl to, kaip dirbti. Suprantu, kad yra frakcijų ar atskirų deputatų, kurių nuomonė priklauso dėl komisijos, nuo komisijos pozicijos. Jie dar neturi aiškios nuomonės. O komisijos atstovai atvyko, jie dalyvauja posėdį, nes yra numatyta svarstyti šitą klausimą. Mes išklausėme kolegų nuomonių ir dabar reikia jų klausimus ir nuomonės atsakyti iš komisijos pusės. E, iš tikrųjų, atmetu kaltinimus, kad blogai buvo organizuojamas darbas komitete. Ne visada taip atsitinka. Aš dažnai e, girsiu kaltinimus, kad neužtenka laiko, bet iš tikrųjų kiekvienas nori savo pranešimą e, pateikti ir turėti laiko jį aptarti ir taip toliau. Kiekvienam atrodo, kad jo punktas yra pats svarbiausias. Pone Hasi, manau, kad yra. Negalima teksti su tuo, kad tik komisijos atstovas galės pasisakyti. Reikia, kad bent frakcija bent po kartą pasisakytų, kiekviena frakcija, kad galėtumėm susidaryti bendrą nuomonę. Linda. Linda. Ar galėčiau pasiūlyti, kad dabar išklausytumėm komisijos, tada trečią valandą balsuojame šius kitus klausimus, tada padiskutuojame apie tai, ką kalbėjo komisija ir tada dešimčių pertrauka ir tada balsuojame dėl šito klausimo. 5.30 e, ateinam komisaras, galima atidėti šiek tiek jo pasisakymą. Jeigu dabar išklausytumėm komisijos, tada per pietų pertrauką apgalvotumėm, tada balsuotumėm dėl kitų klausimų, tada diskutuotumėm, tada balsuotumėm dėl šito klausimo. Ir taip išeitų ir suspėti, ir, ir diskusijas tas atlikti ir taip toliau. Tajani will be fine. Gut, dann, wenn es keinen Widerspruch gibt, dann hören wir die Kommission. Gerai. Jeigu niekas neprieštarauja, tada išklausysime komisiją. Prieš pradėdamas norėčiau paminėti, kad Europos cheminių medžiagų agentūra atstovauja ponas Banju. Jis čia yra, tai jeigu turėsite kokią nors konkrečių klausimų agentūrai, galite juos užduoti. Manau, kad pirmą yra svarbu paminėti tai, koks yra tokio pribojimo tikslas. Jo tikslas yra apsaugoti žmonių sveikatą, ypač jaunų žmonių vaikų nuo švino poveikio esančio juveliniuose dirb, dirb, dirbiniuose. Remiantis duomenimis, vaikai dažnai kontaktuoja su švinu, patys to nesuprasdami. Tačiau čia kalbame ne tik tai apie vaikus, bet ir apie suaugusius žmonės. Ir daug kas mus kritikuoja, kad mūsų apribojimai yra nesuderinami su JAV apribojimais, bet yra ne taip, mūsų iškeria net platesni. Čia yra kalbama apie tokius juvelyrinius dirbinius, kuriuose, kurių nebūtų galima pateikti į rinką, jeigu švino kiekis jose sudaro daugiau negu 0,05 procento, numatant keletą išimčių, kai kuriuos laikrodžius, nes laikrodžiais švinas yra neišvengiamas, taip pat yra numatoma neleisti tokių dirbinių įsigyti asmenims jaunesniems negu 15 metų ir taip pat ne, draudžiama naudoti šviną krištolę. Uh, noriu priminti, kad e, mes kalbame ne tik tai apie krištolą, apie sėtynus ir panašius dirbinius, čia kalbame apie juvelyrikos dirbinius. Taip pat yra trys pagrindiniai dalykai, kuriuos sako mūsų kritikai, prieštaraujantis tokiam draudimui. Pirma, tai yra eka socialinių ir ekonominių reikalų komitetas sakoma, kad viršytų savo įgaliojimus, jeigu priimtų tokį draudimą. Kitas dalykas yra tas, kad reikėtų numatyti alternatyvas švino naudojimui krištolę. Ir trečiasis dalykas yra tas, kad komisijos siūlomas draudimas iš tiesų yra platesnis negu kad rekomenduoja ECOS socialinių ekonominių reikalų komitetas. Tokie yra trys pagrindiniai punktai. Reikėtų paminėti, kalbant apie šį draudimą, kad jis yra pagrystas tuo, kad mes siekiame išvengti rizikos žmonių sveikatai. Mes manome, kad pakanka alternatyvų uh, švino naudojimui tokiuose gaminiuose. Atrodė, kad Prancūzija mane, kad e, tokia rizika apskritai nekyla žmonių sveikatai. Ir tokių teiginių net nekvestionavo rizikos vertinimo komitetas. O kai socialinių ir ekonominių reikalų komitetas svarstė šį klausimą, jis pripažino, kad trūksta įrodymų dėl to, kad švinas tokiuose dirbiniuose daro žymę riziką. Ir taip pat buvo teigiama, kad e, švino kiekiai krištolė yra labai nedideli ir dėl to jų keliama rizika yra taip pat labai nedidelė. Todėl buvo teigiama, kad reikėtų laikytis proporcingumo principo, atsižvelgti, kokiu tikslu siekiama, kokiomis priemonėmis. Ir jeigu būtų nuspręsta, kad e, santykis kaštų ir naudos būtų nulis, tai reiškia, kad e, jokie papildomi kaštai būtų nepateisinami. Ir jeigu kaštai yra didinami, tuomet tokia priemonė neturėtų būti priimtina. Kalbant apie ECHO socialinio ekonominių reikalų komiteto įgaliojimų viršimą, tai taip tikrai nėra. Jie savo įgaliojimų neviršijo. Aš taip pat kalbėjau apie galimas alternatyvas, bet vienintelė tinkama alternatyva yra techniškai ir ekonomiškai primtina. Tech, iš techninės pusės yra teigiama, kad Kai kurios interesuotos pusės teigia, kad nėra tinkamų alternatyvų iš techninės pusės. Manoma, kad alternatyvos ne atspindėtų šviesos taip, kaip tai daro krištolas. Ir taip pat negalima visų spalvų rasti pastelkus alternatyvas. Pavyzdžiui, rubino raudonos išgauti neįmanoma, ją galima išgauti tik tai su švinu, jį naudojant krištole. Norėčiau dar prisiminti, kad e, turėtume nepamiršti ir patentų galiojimo, pasibaigusio galiojimo patentų. Kai pa, e, baigėsi patento galiojimo laikas, e, patentuotas daiktas gali būti toliau naudojamas pramonės sektoriuje. Bet mes manome, kad galima rasti, kalbant apie alternatyvas, pakankamai tinkamų alternatyvų. Tik tai technologija, kuri būtina tokioms alternatyvoms sukurti, nėra viso, visiems rinkos veikėjams prieinama. Todėl mes atlikome nemažai konsultacijų dėl galimų alternatyvų dėl to, kiek, kokia būtų jo žala, koks būtų jų patvarumas, ilgalaikiškumas. Ir dabar žinome tiek. Taip pat mes esam numatę peržiūros nuostatą, nes žinome, kad duomenų perdavimas užtruktų ir taip pat alternatyvų vertinimas užtruktų. Todėl mes numatėme peržiūrėjimą po penkerių metų tam, kad informacija būtų nuolatos atnaujinama. Dar vienas dalykas, dėl ko yra kritikuojamas toks pasiūlymas, tai yra tai, kad e, draudimas yra labai platus. Ir pavyzdžiui, žiūrint į ROS, ten yra prie iš, išimčių priskiriamos keturios krištolo rūšys, o mes numatome griežtesnį draudimą, įtraukdami dar likusias dvi krištolo rūšis. Kiti teigia, kad trūksta įrodymų, kad švinas tose dviejose mūsų numatomose kategorijose e, krištolo e, rizika nėra pagrista. Ir jeigu tokių įrodymų trūksta, dėl to, kokią grėsmę kelia didelį švino kiekį krištolė, tai dar mažiau tokių įrodymų būtų, kalbant apie krištolą, kuriame yra mažesni švino kiekiai. Todėl reikėtų siekti aiškumo. Todėl mes ir minime ir ROS, ir REACH direktyvas, nors jų tikslas yra šiek tiek kitoks, bet manome, kad jomis galima remtis, pagrindžiant mūsų siūlomą draudimą. Ir dar vienas dalykas. Toks pasiūlymas susilaukė vienbalsio pritarimo ryč komitete iš visų 27 valstybių narių. Ir draudimo įvedimas krištolui, kuriame yra švinas, švino, yra grindžiamas tuo, kad rinkoje yra prieinamos tinkamos alternatyvos ir tokios alternatyvos būtų prieinamos net ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl manome, kad toks draudimas yra proporcingas. E, Labai ačiū komisijai. E, jūs sakėte, kad kolegoms išdalytas tekstas raštu, visi gali pasiskaityti dabar agentūros atstovams žodis. Ačiū pirmininkė. Manau, kad komisijos atsakymas apima visus e, klausimo aspektus. socioekonominės analizės komitetas labai griežtai seka visas procedūras, yra užfiksuota visi atsakymai dokumentuose, mes nagrinėjame poveikį sveikatai, dirbdami su rizikos vertinimo komitetu. Ir e, abu komitetai moksliniai yra įsigilinę į šį klausimą, kaip kad sakė komisija. Tai tiek, ačiū. Labai ačiū. Tuomet dirbsime toliau. Kolegoms e, bus išsiųstas elektroninis laiškas ir bus pasakyta, kad diskusija šiuo klausimu vyks po balsavimo pabaigoje. Padarysime po to trumpą pertrauką ir pratesime balsavimą. E, kaip numatyta, vyks po pietų balsavimas dėl kitų klausimų, paskui e, dėl šio klausimo pabaigoje po trumpos diskusijos tikiuosi, kad visi maloniai praleisite pietų pertrauką, reikia visiems valgyti pakelti cukraus lygį ir sustiksime trečią valandą.